Bonjour et bienvenue à tous. Nous débutons notre réunion par la... Labadiena. Visiems pradedame nuo darbo atvarkės patvirtinimo. Ar kas nors turi e, komentarų dėl darbo atvarkės projekto? Jeigu ne, tada patvirtiname. Patvirtiname 2013 e, m. gegužės 27-28 dienos posėdžio protokolą. Jūs gavote, jeigu turite pastabų, e, prašom juos pateikti nedelstami. Iki šio posėdžio pabaigos, po posėdžio pabaigos e, šie protokolai bus laikomi priimtais. Toliau. 2013 m. gegužės 28 dienos koordinatorių posėdžio sprendimai rekomendacijos. Aš asmeniškai turiu pastabą dėl priimto sprendimo per mūsų paskutinį koordinatorių posėdį. Dėl pasikeitimo nuomonėmis apie pakeitimus ir a, e, sąlygų, kuriomis tai būtų daroma. Man atrodo, kad išsiskiria koordinatorių sprendimas priimtas gegužės 28 dieną ir realus e, rezultatas e, procedūros, kuri buvo sudaryta raštu po to. Todėl aš norėčiau, kad šis klausimas iš naujo būtų gražintas į mūsų būsimojo posėdžio darbo tvarkę. Tai būtų daroma bendraja tvarka ir turėtume užtikrinti, kad ateityje tokie dalykai nepasikartotų. E, manome, kad kaip įprasta, jautrus klausimai neturėtų būti sprendžiami raštu, o per e, koordinatorių diskusijas tai turėtų būti daroma. Mm, ypač reikėtų pasakyti, kad procedūra raštu neturėtų būti taikoma e, iškėlus abejonių e, sprendimais, kurie buvo pasiekti koordinatorių konsensusu. Noriu pasakyti vieną pirmininkės pranešimą. Šiandien mm, aš noriu išsakyti nuomonę dėl mūsų komiteto nuomonės žmogaus teisų klausimais dėl Sahelių regiono. Aš asmeniškai laikausi nuomonės ir jos nekeičiu, kad Sahelio žmogaus teisų klausimų negalima spręsti neįvertinus e, rytų Saharos valstybių dramatiškos padėties. Šios e, e, valstybės susiduria su E, įvairiais sunkumais, apie kuriuos kalba Junktinių tautų, Junktinė Amerikos valstijų ir kitų, tarptaut, kitų tarptautinių organizacijų e, sprendimai ir dokumentai, todėl man atrodo dabar būtų sunku Sahelėje pradėti žmogaus teisų klausimus, e, nepaminint vakarų Saharos klausimų ir problemų. Aš manau, kad primame tekste turėtų būti apie tai kalbama ir aš manau, kad jeigu reikės, mes padarysime visus reikalingus pakeitimus ir persiusime reikalingus dokumentus atitinkamiems asmenims netidėdami. Ar komitetas turėtų kokių e, prasisakymų ar pranešimų prieš pradedant posėdį? Taigi turime klausimą Europos komisijai, e, poniai Grės ir aš iš karto suteikiu žodį Europos komisijai atsakyti. E, Europos komisija atstovauja Žanmarkus Kopa iš išorės veiksmų tarnybos. Ačiū, ačiū, kad suteikėt galimybę atsakyti šį klausimą. ES nepripažįsta E, Gynėjos Bisau pereinamosios vyriausybės. Ji negimė per demokratišką procesą. Todėl labai svarbu ES padaryti spaudimą Gynėjos Bisau um, administracijai, kad būtų užtikrinta Varela nacionalinio parko apsauga. E, turėtume daryti spaudimą per jungtinių tautų vietos atstovybę ir jungtinių tautų generalinį sekretorių bei jo atstovus Kai ateis į valdžią teisėta vyriausybė, ES turėtų užtikrinti, kad biologinės įvairovės apsauga būtų užtikrinta per paslaugas teikiamas vietos bendruomenėms. Be to, apie tai turėtų būti kalbama administracijos politinėme dialoge. O kol kas mes bandome išsiaiškinti, kokį vaidmenį pilietinė visuomenė gali šio klausimu atlikti. Ačiū. Madame Gres, si vous le souhaitez, vous... Pone Gres, jeigu norite, jūs galite irgi pasisakyti. E, ne. Kągi, periname prie septintojo darbo tvarkės punkto tai yra bendradarbiavimo dvišalio vystimosi bendradarbiavimo tarp ES ir valstybių narių iššūkiai. Ir labai džiaugiamės šiandien komitete galėtume pasveikinti poną Paskalį Kamfan, kuris yra iš užsienio reikalų ministerijos, yra ministras atsakingas už vystamąjį bendradarbiavimą. Taigi džiaugiamės, kad galėjote atvykti pasikeisti su mumis nuomonėmis svarbių klausimų, būtent apie vystamai bendradarbiavimą. Jūs puikiai pažįstate Europos parlamentą. Na ir tikriausiai sutinkate su manimi, kad labai svarbu, jog visi sektoriai bendradarbiautų, kuriant ir gyvendinant Europos politiką įskaitant ir vystomai bendradarbiavimą. Geri santykiai tarp Europos parlamento ir valstybių narių yra labai svarbus elementas, norint, kad teisingai veiktų Europinė sąranga. Taigi šiame kontekste mūsų komiteto koordinatorius ėmėsi iniciatyvos ir pakvietė į komitetą valstybių narių atstovus tam, kad būtų galima pasikeisti nuomonėmis tais klausimais, kurie mums yra patys aktualiausi vystoma bendradarbiavimo srityje. Ta tema, kuri yra ypatingai svarbi, tai yra viešųjų finansų, iš viešojo sektorių skiriama pagalba besivystančioms valstybėms. Ir mes esame nusiminę, kad kai kurios valstybės narės mažiau skiria finansavimo, tai yra to šalis, kurios labiausiai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Tokie poslinkiai mus neramina. Taip pat reikia pabrėžti ir tarp institucinio susitarimo e reikšmę, kalbant apie daugiametę finansavimo programą nuo 2014 iki 2020 metų ir kokį poveikį tas susitarimas turės vystamo bendradarbiavimo finansiniai priemoniai ir taip pat bendradarbiavimui su AKR šalimis. Taigi aš iškart dabar suteiksiu žodį ponui ministrui, ponui Kanfanui, kad jisai pristatytų šį klausimą. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, Eva. Labai džiaugiuosi, kad jūs mane čia pakvietėte ir jeigu teisingai suprantu, aš esu pirmasis ministras atsakingas už vystomą į bendradarbiavimą, kuris pozityviai sureagavo į jūsų kvietimą. Ir aš tikiuosi, kad atvyks vėliau ir kiti ministrai per ateinančią savaitės ir mėnesius. Be jokios abejonės labai svarbu mums keistis nuomonėmis kartu su parlamento nariais ir kitais, kitų komitetų nariais, vidaus rinkos komiteto nariais. Labai svarbu, kad vyktų nuolatinės diskusijos tarp nacionalinių parlamentų atstovų ir Europos parlamento narių, jeigu mes norime darniai e, renkti savo politikos planus. Vystomas, vystomasis bendradarbiavimas yra tas rytis, e, už kurią atsakingos ir valstybės narės, ir ES kartu. Ir aš manau, kad Europi, europinė vėliava yra iš dalies čia ir siejama su prancūzijos vėliava ir priešingai. Taigi aš manau, kad labai svarbu užtikrinti kuo galima didesnę darną tarp nacionalinės e, politikos veikėjų tai yra šiuo atveju Prancūzijos ir ES veiksmų. Prancūzijoje pagalbos struktūra yra tokia, e, kad čia yra dviejų pakopų parama, kuri yra skiriama besistančioms valstybėms ir ta politika yra vykdoma per Europos Sąjungą. Maždaug apie 20 procentų pagalbos yra finansuojama iš Prancūzijos biudžeto. Ir tie skaičiai ir parodo, kiek nacionalinė politika ir kiek europinė politika turi būti derinamos. Prieš perėdamas prie nacionalinės politikos ir europinės politikos derinimo vystomo bendravimo srityje, aš norėčiau dar trumpai pamastyti, pakalbėti apie tuos vykstančius pokyčius pasaulyje ir tai, kas labiausiai veikia mūsų vystimosi politiką ir kokia galima ateities vizija. Pirmiausia, 8-9 dešimtmetyje anksčiau buvo EBPO valstybės, kurios geopolitinė, ekonominė prasme lyderiavo. Dabar taip nėra, dabar šalia EBPO valstybių dar yra vis labiau išsivyščiusios valstybės e, ir mūsų vystamo bendradarbiavimo politika turi būti vertinama šiame kontekste, būtent kad stiprėja tos besivystančios valstybės, kas yra puiku, tačiau reikia suderinti e, tuos veiksmus ir mes matome, kad tai kelia daug klausimų priekybos, socialinėme, aplinkosaugos srityse. Taigi, aš manau, kad kalbėdami apie vystimos, vyst, vystamosi politiką turėtumėme atsižvelgti tuos naujus poslinkius. Na ir aišku, klimato kaitos padariniai. Pavyzdžiui, Pasaulio bankas praeitą savaitę paskelbė ataskaitą, ir anksčiau yra paskelbęs ataskaitų ir taip pat kitos institucijos yra paskelbusios, kad pirmoji žala, kuri kenkia vystimosi politikai, e, pirma grėsmė susijusi su maisto saugumu, vaikų mirtingumu yra pirmiausia sąlygojama klimato kaitos. Ir mes apie vystymo, vystomo bendradarbiavimo politiką turime būtent uh, mąstyti kitaip nei 8-9 dešimtmetyje. Ta nauja, tuos naujus duomenis jau turime įtraukti į politikos formavimą ir turime atsižvelgti visus galimus padarinius. Daugiau kaip metus einu šias pareigas ir mes e, bandome derinti savo veiksmus su pilietinė visuomenė ir uh, visais šioje srityje veikiančiais e, organais, institucijomis. E, tokiu būdu kūrėme politiką tam, kad prisitaikytumėme prie naujos situacijos. Tema, kurią norėčiau pirmiausia aptarti, yra Malio situacija. Jūs, e, ponė pirmininkė, kalbėjote apie Sahelio regioną ir žmogaus teisės ten, tenais Tačiau Malis mus irgi labai neramina ir vystomo, vyst, vystimosi politikos srityje imamasi veiksmų, derinant juos e, su ES veiksmais. Šioje krizėje yra trys matmenys, tai yra karinis matmuo, apie karinį matmenį aš nekalbėsiu, politinis matmuo, kur matome daug pažangos, nes prieš keletą dienų pasirašytas buvo susitarimas ir numato, numatomi rinkimai visoje Malio teritorijoje. Ir trečias, trečiasis yra vystimosi matmuo. Kalbant apie karinį matmenį, čia matyt, susilaikysiu nuo pastabų dėl to, kas, kokių problemų kyla dėl to, ką daro Prancūzija, ką daro Europos Sąjunga. Na, o kalbant apie vystimasi, vystamąjį bendradarbiavimą, yra veiksmų, kurie yra suderinti. Puiku, kad dirbame iš vien ir tai yra sveikintinas dalykas. Pirmąjį kartą, e, gegužės 15 dieną, mes surengėme donorų konferenciją, kuriai bendrai pirmininkavo viena valstybė narė, tai yra Prancūzija, ir taip pat Europos Sąjunga. Tai yra pirmas, pirmasis kartas, kuomet valstybė narė ir Europos Sąjunga kartu pirmininkauja tokiam, tokiai donorų konferencijai. Būtent tą mes ir padarėme ir manau, kad renginys buvo sėkmingas, kadangi mums pavyko 3,2 milijardo eurų finansinių įsipareigojimų e, užsitikrinti iš tarptautinės bendruomenės per ateinančius dviejus metus, norint e, sukurti, užtikrinti ekonominį vystimąsi Malyje. Na ir Prancūzija, Europos Sąjunga, aišku, pasirūpins, kad įsipareigojimų būtų laikomasi. E, Taigi tarptautinė bendruomenė prisėmė finansinių įsipareigojimų, bet taip pat šalia to buvo prisimti įsipareigojimai dėl geros valdysenos e, iš malio pusės. Taigi buvo patvirtintas sutarties tekstas čia e, Briuselėje prieš mėnesį, kur buvo kalbama apie įsipareigojimus iš abiejų pusių. Kalbant apie Malį, dar norėčiau paliesti ir biudžeto klausimą. Uh, nes jūs jį irgi pabrėžėte, Prancūzija. Ir toliau e, palaiko savo pastangas vystoma bendradarbiavimo srityje, nes 2012-2013 metų, 11, e, atsiprašau, 12 metų e, vystomajam bendradarbiavimui skiriamas finansavimas išliko tas pats, 0,46 procento nuo BVP. Taigi, išsaugotas tas pats finansavimas. 10 procentų finansinių sandorių apmokestinimo e, įplaukų buvo skirta vystomajame bendradarbiavime, dėl to ir pavyko mums išsaugoti tą patį e, procentą nuo BVP. Na ir tryliktų metų finansų įstatymo projekte, kuris buvo patvirtintas metų pabaigoje, mes numatė 10 procentų visų įplaukų iš finansinių sandorių apmokestinimo mokesčio skirti vystomajam bendradarbiavimui. Tai, tokiu būdu 2 milijonai Sahelio regiono vaikų gaus e, šiokią tokią paramą iš tų lėšų, kurias surinksime apmokestindami finansinius sandorius. Taigi, tai yra ta priemonė, kurios ėmėmės, kuri skiriama vystama bendradavimo politikai. Ir tikimės, kad taip bus ir visoje Europos Sąjungoje. Aišku, daug vyksta diskusijų apie finansinių sandorių mokestį ir aš visus kviečiu užimtis atitinkamą poziciją Ir labai svarbu, kad dalis įplaukų iš to mokesčio būtų skirta vystomajam bendradarbia, bendradarbiavimui remti ir kad tas mokestis būtų pakankamai didelis. Europos komisija yra pateikusi pasiūlymą prieš keletą mėnesių ir buvo pateikti skaičiai. 35 milijardai eurų buvo toks potencialus skaičius nurodytas komisijos pasiūlyme. Tai yra e, nedidelė dalis būtų, 10 procentų skiriama, tarkim, E, vystomam bedarbiavimui ir tai tikrai būtų didelis indėlis šalia e, kitų šiai sričiai skiriamų lėšų. Na ir mūsų Respublikos prezidentas pabrėžė, kad tikrai svarbi dalis to mokesčio turi būti, įplaukų turi būti skiriama vystomam bendradarbiavimui. Taip pat yra novatoriškų finansavimo priemonių, ne vien tik tai finansinių sandorių mokestis, bet ir privačios investicijos. Mes e, žinome, kad netgi jeigu būtų įmanoma iš biudžeto finansuoti didelį, didelę dalimi e, vystimosi, vis tiek to nepakanktų, nepakaktų, nes reiktų bet, bet kuriuo atveju pritraukti privačias investicijas. Ir mes Manome, kad tai ne tik pageidautina, bet ir būtina. Ir taip pat labai svarbu, kad e, tos investicijos būtų daromos laikantis tam tikrų sąlygų ir kad tikrai jos būtų skiriamos vystimo, vystimuisi, kad neatsitiktų taip, kaip atsitinka su gamtiniais ištekliais. Labai svarbu, kad tos lėšos būtų skiriamos ne ekonominiai ne vien tik tai ekonominiam vystimuisi, bet ir novatoriškai praktikai. Taigi mes e, bandome numatyti tam tikras aplinkos sauginės socialinės sąlygas privačioms investicijoms ir e, numatyti, kas šalia viešųjų finansų dar, ką šalia vieš, viešųjų finansų dar galėtumėme numatyti vystomajam bendradarbiavimui. Na ir du čia svarbus iššūkiai. Pirmiausia, pirmasis yra susijęs su žemės ūkiu. Investicijos į žemės ūkį, aišku, turi savų privalumų. 7-8 metų e, prisimename krizę susijusią su maisto stygiumi Tačiau labai svarbu, kad būtų laikomasi maisto žemės ūkio organizacijos reikalavimų ir mes praeitų metų e, gegužės mėnesį priėmėme atitinkamą sprendimą, pagal kurį visos investicijos, privačios investicijos žemės ūkio srityje, kurios, būtų, kurios yra finansuojamos per mūsų pagrindinius veikėjus, tai yra e, Prancūzijos vystimosi agentūra, kad tos, tos investicijos būtų atitiktų maisto ir žemės ūkio organizacijos sąlygas, būtent dėl autochtonų, dėl skaidrumo, autochtonų situacijos skaidrumo ir panašiai. Taigi mes pritarėme tam, kad investicijos į žemės ūkį turi privalumų, tačiau e, privalu, kad privačios investicijos būtų daromas laikantis maisto ir žemės ūkio organizacijos standartų reikalavimų. Taigi, mes dar kartą įtvirtiname tuos pagrindinius principus, būtent, kad mes skiriame viešasias, e, viešas, viešuosius e, finansus, tačiau e, turime pasirūpinti, kad privačios investicijos laikytųsi tam tikrų sąlygų. Pavyzdžiui, e, iškasamoji pramonė Europos Sąjungoje yra pasiūlyta gal ambicinga, ambicingas direktyvos projektas dėl iškasamosios pramonės, atitinkamų reikalavimų keliamų tiems operatoriams, kurie veikia tose valstybėse. Ir mes imamės visų iniciatyvų irgi šią linkme, Ir aš manau, kad mes irgi šiek tiek pastumėme reikalus tam tikrose valstybėse, kurios labiausiai buvo vangiai nusiteikusios tos direktyvos atžvilgių Junktinėje karalystėje, didžiojo aštuntuko e, rėmuose mes įtraukėme ir Kanadą, kad ji imtųsi panašių e, iniciatyvų, kurių ėmėsi, imasi ES ir Junktinės Amerikos valstijos. Ir taip pat tikimės, kad panašių įsipareigojimus bus prisimta ir didžiajame dvidešimtuke. 20 Taigi, europinis tekstas ir amerikiečių tekstas ir dabar kanadiečių tekstas, jie visi turi laikytis pasaulinių standartų dėl skaidrumo ir dėl įplaukų, kurios gaunamos iš iškašomosios pramonės. Taip pat kova su mokesčių vengimu, aišku, tai irgi labai yra aktuali tema, taigi mes irgi ėmėmės atitinkamų iniciatyvų, kurias e, trumpai pristatysiu, jeigu norėsite, galėsiu papasakoti plačiau. Praeitais metais kartu su Norvegija mes atlikome ekonominio pagrindimo analizę. Dėl mokesčių inspektorių per sienas. Ir mano manimo, ši iniciatyva, kurią oficialiai patvirtino BPO, prisidės prie to, kad bus skiriama konkreti parama pietų valstybėms kovai su mokesčių vengimu. Taigi štai tokie yra pagrindiniai elementai, kurie iš principo valstybės biudžeto nieko nekainuoja. Taigi dėl to aš ir biudžeto tas diskusijas norėčiau aptarti platesnėme kontekste, nes e, yra veiksmų, kurie yra labai svarbus, tačiau biudžetui nieko neturi jokios įtakos, pavyzdžiui, iniciatyvos dėl iškasamosios pramonės ar tų um, inspektorių per sienas. Taigi aš manau, kad vystoma bendradarbiavimo politika nėra susijusi vien tik tai su pag vystoma bendradarbiavimo pagalba. Tai tikrai neatspindi tų realių diskusijų, kurios dabar vyksta pasaulyje. Tai nereiškia, kad e, turėtumėme tenkintis tuo vystomo bendradarbiavimo biudžetu, koks yra numatytas dabar. Jis, aišku, turėtų būti didesnis. Tačiau labai svarbu, kad vystomo bendradarbiavimo finansinės priemonės uh, kaiminės politikos priemonės e, būtų tinkamai įgyvenimos ir labai svarbu, kad, aišku, ES toliau prisimtų įsipareigojimus šioje srityje. Aišku, biudžeto elementas be jokios abejonės yra labai svarbus, tačiau aš manau, kad negalime vertinti vien tik tai biudžetinio elemento. Tai būtų toksai nepakankamai platus vertinimas, taigi kelios mano išsakytos mintis E, jeigu bus konkretesnių klausimų, aš galėsiu plačiau pakalbėti apie santykius tarp valstybės narės ir Europos Sąjungos. Mes norime, kad būtų rengiama bendra programa, kaip jau sakiau, yra keturios ar penkios valstybės, kurios yra pirmaujančios e, šioje srityje. Ir čia yra valstybių, kur yra skiriamas skiriama pagalba iš Prancūzijos. Aišku, istoriškai taip yra susiklostę, kad tai yra nu, mums pačios svarbiausios valstybės. Na ir mes norime savo programas ir projektus e, rengti taip, kad e, gyvenimas, mūsų partnerių gyvenimas palengvėtų ir kad paramos tiekimas būtų ko galima paprastesnis. Na ir vystimo bendradarbiavimo priemonėje 20 procentų yra skiriama kovai su klimato kaita, nes čia toks susiklosto paradoksali situacija. Tartotiniu mastu mes bandome siekti tvaraus vystimosi e, tikslų, darbo tvarkės po 2015 metų. ES pozicija prieš keletą savaičių Briuselėje buvo patvirtinta ministrų taryboje ir bandome derinti tas dvi darbo tvarkės ir tuo pat metu rengdami programas laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, tai yra laikotarpis po 15 metų, taigi toje daugiametinėje finansinėje programoje mes neįtraukiame tą, tų naujų vizijų, tos naujos sąrangos ir architektūros ir neįtraukiame klimato kaitos problemos. Ir mano manimu, tai yra labai na, paradoksali situacija ir aš tikiuosi, kad komisaras Piebalks imsis daugiau įsipareigojimų ir bent jau na, 20 procentų vystomo bendravimo priemonės bus skiriama kovai su klimato kaita ir siekime dar ambicingesnių tikslų, nes Prancūzijos vystimosi agentūra šiais metais 50 procentų visų projektų yra <clears throat> numačiusi bendrai derinant e, vystomą bendravimo pagalbą ir kovą su klimato kaita. Tai yra labai svarbus klausimas Prancūzijai, nes, kaip jūs puikiai žinote, pas mus vyks 15 metų gruodžio mėnesį klimato kitos konferencija. Konferencija, kur tikimės e, susitarti, pasiekti sutarimą to, tokį, kokio nesutar, ne, nepasiekime Kopenhagoje. Taigi labai svarbu, kad būtų derinama vysto bendradarbiavimo politika ir kova su klimato kaita. Uh, Taigi turime iš naujo permastyti savo vystimosi politiką e, tame kontekste, kai pagrindinis, pagrindinė pagrindinį iššūkį vystimosi politikai kelia būtent klimato kaita. Ir tai turėtų būti vienas pagrindinių prioritetų visose, visose veiksmuose ir ateities vizijose. Na ir jeigu jūs norite sužinoti daugiau, kas buvo atlikta Prancūzijoje per pastaruosius 13 mėnesių. Yra parengtas dokumentas e, angliškai prancū, ir prancūziškai e, prie įėjimo į salę. Ačiū. Merci. Kokia ta priemonė? Merci Pascal, merci Monsieur le Ministre. La parole est maintenant. Ačiū Paskalė, ačiū Pane Ministrė, dabar suteiksiu žodį komiteto nariams ir pirmas kalbės panas Geransis. Ačiū, panė pirmininkė. Taip pat ir už tai, kad suorganizavote šį susitikimą. Jau daug mėnesių mes raginame valstybių narių už vystymas atsakingus ministrus susitikti su komiteto nariais, taigi dėkoju Paskaliu šiandien, kad atvyko. Taip pat noriu pagirti jo veiksmus, taip pat ir teisinės ir tie, mm, apie kuriuos mes esame žin, e, jau informuoti. Turiu klausimą ir pamastymą. E, Paskalis nenori tų diskusijų dėl 0,7 procentų nuo BVP vystamai pagalbai apriboti, tačiau reikėtų, mastant apie paramos dydį, kalbėti ir apie pačią vystamosios pagalbos teikimo sistemą kalbant apie tos veiksmus arba klausimus e, susijusius su, su nulinėmis išlaidomis iš biudžeto. Norėčiau priminti Prancūzijos sistemos pagalbos agentūros veiksmus besvisnačios šalise. Tu minėjai, kad agentūra sistemosios pagalbos finansuoja tik tas programas, kurios yra gyvendinamos pagal Maisto žemės ūkio organizacijos gairės. Tai yra puiku, tačiau kaip galima užtikrinti, kad kiti veikėjai, kitos šalis teikiančios paramą taip pat laikytųsi šių gairių. Prancūzija teikia paramą, tarkim, Senegalui, Etijopijai arba kur nors kitur, gyvendina projektą ir visi tie, kurie dalyvauja projekto gyvendinime, <clears throat> vadovaujasi minėtais principais, to tarpu yra ir e, kitos šalis, pažiūrėjau, Kinija, kurios šių gairių nesilaiko. Taigi, kaip turėtume pasiekti, kad įvyktų tam tikras persilaužimas ir kad visi laikytųsi atitinkamų paramos e, teikimo principų. Kitas klausimas susijęs su paramos mastais. Minėjai, kad 20 procentų visumos pagalbos turi būti skirima kovai su klimato kaita. Mūsų komitete jau ilgą laiką, ilgus mėnesius, galbūt netgi metus, diskutuojame apie tai, ar pinigai investuoti į klimato kaitos poveikio sušvelnimo turėtų būti laikomi papildomų finansavimo, ar turėtų būti skiriami iš bendro biudžeto. Šiame komitete dauguma narių mano, kad šioms lėšoms turi būti teikiamas papildomų asignavimų statusas. Ir e, mes manome, kad e, nereikėtų kovai su klimato kaita skirti didelės vystamosios pagalbos biudžeto dalies. Ar tu palaikai tokį, tokį mūsų poziciją? Dar paskutinis pastebėjimas, geras tuzinas ES valstybių narių labai stengiasi skirti 0,7 procentus nuo BVP vystamai pagalbai E, kitos šalis dėl tam tikrų pateisinų priežasčių, dėl ekonomikos krizės ir kitų aplinkybių e, nesilaiko šio principo, tačiau mes vis tik norėtume, kad jų atstovai taip pat atvyktų pas mus ir galėtų mums paaiškinti, kur yra tos e, ribos didžiausios jų teikiamas vystamosios pagalbos. Taigi, kalbant apie galimybę tas valstybės likusios paraginti vykdyti savo pasimtus įpareigojimus, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Ačiū. Pana Bermanai žodis. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti Prancūzijos visamos pagalbos ministrą. Vai puiku, kad jis atvyko, tikiuosi kiti paseks jo pavyzdžių. Mes čia dabar viens kitam sakome, tu atrodo. Taigi esame draugų rate. Taip, esame buvę kolegos, tačiau čia praktiškai mes kreipiamės į Prancūziją, su tavo asmenyje, o Prancūzija yra gerbiama dama, į kurią reikia kreiptis jūs. Taigi, vis tik tai Paskalį, tau norėčiau užduoti penkis klausimus. Na, kitaip pradėsiu. Trys Europos parlamento nariai pasiūlė idėją paskelbti 2015 metus vystamosios pagalbos metais ES ir per juos jų, jų bėgėje pamastyti apie galimybę pagerinti vystamos pagalbos teikimą. teikimą. Europos komisija pritarė šiai idėjai ir atrodo, kad vis tik tai dar yra valstybių narių, kuriams kyla abejonių dėl, to, dėl šio projekto. Ar Prancūzija ketina jame dalyvauti, ar ką manote, ar reikėtų paskelbti tas šalis, kurios abejoja. Kis klausimas dėl skaičių. Ar Paryžiuje yra mąstoma pateikti pasiūlymus po 2015 metų dėl vystimusios pagalbos? Taip pat klausimas dėl 0,7 procentų nuo BP vystumai pagalbai, kada Prancūzija gyvena šį pažadą. Kitas klausimas trumpas susijęs su tam tikra diferenciacija. Europos Sąjunga nenori daugiau skirti paramos vystamai pagalbai toms šalims, kurių BVP auga pakankamai sparčiai bandoma e, keisti dabar vystumos pagalbos kriterijus, e, taikant jos, pavyzdžiui, tokiam šalims kaip Indija, kurios visai neblogai pačios tvarkos. Kaip Prancūzija vertina šią diskusiją dėl diferenciacijos, dėl skirtumų teikiant e, vystumoje pagalbą? Kadangi esu pranešėjęs dėl ES skiriamos vystumosios pagalbos, atkreipiu dėmesį į ES vaidmenį kuri atlikdama ES turėtų labiau geriau pasinaudoti savo politinių svorių, siekiant daryti įtaką politiniams pokyčiams valstybėse, kuriams teikiama vystumoji pagalba ir kaip vertintumėte pasiūlymą teikiant vystumoji pagalba daugiau dėmesio skirti ir žmogaus teisų padėčiai šalise paramos gavėjos ir kaip vertinate tam tikrą darbų pasiskirstimą tarp ES ir valstybių narių. Pavyzdžiui, Niderlandai sumažino savo visumos pagalbos biudžetą ketvirtadaliu, kaip žinote, nusprendė deleguoti atitinkamą vaidmenį ES siekiant atkreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį. Kaip ketina elgtis Prancūzija ir kaip apskritai vertinate tokia, tokias aplinkybės? Pat noriu paklausti, ką Prancūzijos dabartinė vyriausybė mano apie AKR valstybių koncepciją. Aš manau, kad e, ši koncepcija jau yra pasenusi, yra grindžiama buvusių kolonijų koncepcija ir nėra jokių objektyvių skurdo kriterijų arba tarptautinių santykių kontekste vertinant yra sudėtinga apibrėžti Afrikos Karibų jūros ramio jūro vandeninų grupės valstybės, ką mano Prancūzija apie tokią padėtį. Turint omenyje, kad padėtis keičiasi ir kad kai kurios e, valstybės to regiono jau nebeturi kolonijinio statuso, nepasant to yra pakankamai skurdžiai gyvenčios. Taigi tiek, ką manote apie AKR valstybių koncepciją. Ačiū poniai Grės žodis. Čia poniai pirmininkė, aš taip pat e, norėčiau užduoti kelis trumpus klausimus pakankamai greitai. Labai noriu padėkoti Paskaliu Konfan ministrui už jo pastangas. Mielas Paskalė, mes tikrai labai didžiuojamės. E, E, džiaugiamės tuo, ką mums pranešė, džiaugiamės tuo požiūriu į e, vystumos pagalbos politika, kuris nėra grindžiamas vien tik tai biudžetiniais aspektais, nepaisant to, mūsų klausimai vis tiek e, yra užduodami nuo širdžiai, galbūt tam kirpusime provokuojantis, taigi norėčiau pratesti kolegų klausimų seriją. Puikiai žinome, kad E, labai svarbu uh, užtikrinti vystamosios pagalbos politikos testinumą, tvarumą ir būtent mūsų komitetui šis klausimas yra galbūt svarbiausias. Taigi pirmasis klausimas, kokiu veiksmu gali imtis e, kompetentingas prancūzijos ministras, kad ES išorės užsienio politikos srityje prioritetas būtų teikiamas visnamai pagalbai. Kies klausimas susijęs su biologiniu piratavimu. Ir neseniai per vieną balsavimą Europos parlamente buvo sulaužtas tam tikras tabu, patvirtintas dokumentas, dabar reikia ratifikuoti Nagojos protokolą, kad pastarasis įsigaliotų, tačiau komisijos pasiūlymas yra labai netolygus ir nepalankus besivystančioms šalims. Taigi, dar vienas klausimas, kokia bus Prancūzijos pozicija vertinant komisijos pateiktą teisės, teisėkuros pasiūlymą. Ar Prancūzija pasirengusi pritarti šiam pasiūlymui, kuris yra labai žalingas besivystančioms šalims, kaip minėjau. Trečiasis klausimas susijęs su Belamontė. Yra eh, vienas iš trečias pasaulyje, trečia pasaulyje didžiausia užtvanka eh, ir šiuo metu vyksta eh, didžiulį ginčią tarp Brazilijos vyriausybės ir vietos gyventojų, kadangi statant šią užtvanką reikėtų perkelti savo gyvenamų vietų dešimtis tūkstančių vietos gyventojų, tačiau tai būtų sprendžiamos apsirūpinimo energija problemos ir e, turint omenyje, kad kai kurios svarbios ES įmonės, tarp jų Alstom Prancūzijos įmonė, dalyvauja e, šio projekto įgyvendinime ir žvelgiant į tai, kad e, šį projektą gyvenant pažeidžiamos žmogaus teisės, tai Ir kadangi aš kartu su kolegomis, Važalyjim, ponė Ešton, e, įdėmiai stebime šį projektą ir esame uždavę klausimus nekartą komisijai dėl ES pozicijos, taigi kokia yra Prancūzijos pozicija dėl šio projekto, ar jį ketina imtis kokiu nors veiksmu, kad minėta Prancūzijos įmonė pasitrauktų iš šio projekto, kurio įgyvendinimas turėtų katastrofinių padarinių tiek socialinių, tiek ekonominių požiūriu. Taigi reikia savęs paklausti, kaip mūsų įmonės dalyvaudamas tokiuose projektuose e, turėtų prisimti savo atitinkamą atsakomybės dalį socialinę ir aplinkosauginę. Ir paskutinis ketvirtas klausimas susijęs su genetiškai modifikuotų organizmų naudojimu. Kalbant apie tavo veiklą šioje srityje, taip pat e, Prancūzijos sistemos pagalbos agentūros sprendimu praėjusiu metu balandžio mėnesį, pagal kurį neketinama teikti jokia parama nei e, moksliniams tyrimams, nei kitiems dalykams susijusius su genetiškai modifikuotų sėklų naudojimu Afrikoje. <clears throat> Ir e, neseniai Bilas Geitsas, kalbėdamas parlamente, pabrėžė genetiškai modifikuotų organizmų svarbą siekiant kovoti su badu pasaulyje. Tačiau pats afrikiečiai vis tik tai norėtų pats kontroliuoti savo naudojamas sėklos. Noriu paklausti, kaip galim priversti valstybės narės laikytis tos pačios pozicijos, kaip ir Prancūzijos agentūra, ir kokia yra tavo kolegų ministrų iš kitų ES valstybių narių poziciją šio klausimu. Ačiū dabar žodis komisijos atstovams, komisijai atstovauja pas Vansan Grimu. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū Paskaliui Kamfan e, už ateimą ir pasisakymą. Aš tris trumpus komentarus išsakysiu, neteiksiu jokių papildomų klausimų, bent jau kol kas. Pirmiausia, Norėčiau pastebėti, kad sutampa nuomonės tarp Prancūzijos vyriausybės ir Europos komisijos dėl sanglaudos ir vystimosi politikos reikšmės. ES lygmių, lygmenių ji yra kuriama Europos parlamento ir Europos komisijos lygmenių turi būti dirbama šio klausimu labai. E, tarptautinių lygmenių e, tai yra labai svarbi veiklos sritis taip pat ir valstybės narės turi sustiprinti savo pastangas, užtikrinti e, politikos nuoseklumą e, nacionalinių lygmenių ir derinant tą politiką su kitomis valstybėmis narėmis. Mes turime užtikrinti tam tikrą sinergiją visos ES lygmenių. Kitas komentaras dėl finansavimo. Kaip jau buvo pasakyta, e, pirmiausia, reikėtų suprasti, kad vystimosi politika neapsiriboja tik tai mobilizuotų pinigų suma arba prisimtų įsipareigojimų kiekiais. E, Mes turime žinoti, kokios, kokie yra siekiai ES finansavimo. Kalbame apie 0,7 procentus, bet jeigu pažvelgtume į bendrą e, ES įnešamą sumą, e, tai pamatysim, kad toli gražu nėra siekia 0,7 procentų e, proporcija ir 2015 metams dabar yra išsikeltas toks tikslas. Ir trečias pastebėjimas dėl kolektyvinių veiksmų reikšmės. Mes kalbėjome apie uh, bendrą e, valstybių raidą. Europos Sąjunga taip pat ir valstybės narės turi dirbti kartu. E, mes e, suprantame, kad vystimosi fondų ateitis turi būti labai aiškiai programuojama, planuojama, kolektyviniai veiksmai turi būti vykdomi ir skirtingose tarptautinėse arenose, kur yra imamasi uh, pagalbos besisančioms valstybėms klausimų sprendimo, turiu galvo rinktinės tautas, o valstybės narės, e, veikdamos kartu su ES, turėtų suformuoti Europos e, veiklą šioje srityje. Aš manau, kad besivystančios, naujai iškylančios ekonomiškai stiprios šalis taip pat turi prisidėti prie tokios paramos. Ačiū, gerbiamas Paskali, dabar žodis tau atsakyti ir padaryti išvadas. Bien, merci beaucoup. Labai ačiū už klausimus. E, jie visi labai aktualūs, kai kuriems iš jūsų jie aktualesni negu e, kitiems. Ir pirmiausia, aš norėčiau sugrįžti prie biudžeto. Šis klausimas e, beveik visuose pasisakymuose skambėjo. Šiuo metu susidarė e, tokios aplinkybės, kad e, 0,7 procentai. Toks tikslas, kad būtų pasiektas, reikia maždaug 4 papildomų milijardų. Šiandien žinant, kokie yra rimti biudžetiniai sunkumai ES, kokie dideliai apribojimai yra priimti, skaitant ir jūsų Europos parlamente, mes tiesiog neturim galimybės rasti papildomų 4 milijardų. E, net e, jei nereikia įgyvendinti daugybę pensijų reformų, darbo rinkos reformų ir panašių kitų dalykų. E, šiandien diskusijoje jau formuojasi aiškios nuomonės. E, prancūzijos visuomenėje matom tam, nenorą, tam tikrą nenorą suprasti. E, papildomus milijardus reikia skirti vystimosi politikai. Aš pats, kaip šios politikos ministras, nenoriu netgi tokios sumos skirti. Susidurėme su rimta problema, kuri neatitinka mūsų konkrečių įsipareigojimų. Tai todėl iškyla nuseklumo klausimas. Europos komisija kalba apie valstybių narių būtinus įsipareigojimus pasiekti 0,7 procento tarptautinių mastų ir yra sakoma, kad Maastrichto kriterijai iškelia tam tikrus reikalavimus, bet mes turime suprasti, kad 0,7 procentų pasiekti gali būti sunku. Ir šiuo metu mes akivaizdžiai matome e, labai prieštaringų nuomonių diskusijose šiame e, tekste galėčiau pasakyti tai, ką Britai uh, sako ir patvirtinti tai. Nedažnai atsitinka, kad prancūzijos ministras pritarė Britų uh, valdžios veiksmams. Bet uh, didžiajame aštuonete, kuris mano nuomonė vyko labai sėkmingai, uh, buvo priimti tam tikri biudžetiniai įsipareigojimai. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad jie yra labai svarbus. Bet kita vertus, mes tarpusavėje turėjom pradėti galvoti, kaip vyriausybės politikai gali įgyvendintis prisimtus įsipareigojimus, jeigu labai didelė e, politikų dalis tam prieštarauja, juos kritikuoja. E, Britanijos visuomenė be abejonės visoje Europoje yra labiausiai atvira šių problemų sprendimui. Šie klausimai yra labai svarbus visuomeniai, nevyriausybės organizacijos labai daug dirba šio klausimu, e, skirtingos partijos tą temą sutarė. Ir nors politinė ir visuomeninė, visuomeninis evoliucijos lygis toje šalyje yra labai didelis, ir ten yra sunkumų rasti uh, E, reikalingų lėšų 0,7 procentų tikslui pasiekti. Negalime tos skaičius besaiko kartoti. Mes turim pirmiausia galvoti, kokomis sąlygomis to tikslo galime pasiekti. O sąlygos yra susijusios pirmiausia su tuo, kiek su tokiais veiksmais sutinka visuomenė ir kitas dalykas, kiek tai yra realu esamomis biudžeto sąlygomis. Aš Nenoriu minėti kitų valstybių kaip e, Prancūzija, bet ir kitos valstybės yra neseniai labai smarkiai apkarpusios valstybių pagalbą. Todėl e, ir e, išauga Europos parlamento, Europos komisijos ir jūsų komiteto vaidmuo e, Europos vystimosi politikos kūrime. Europos mastu numatomos sumos bus labai didelės ir e, Aš e, manau, kad iš ES biudžeto radus lėšų būtų galima sumažinti tam tikrus e, trūkumus. E, yra tokių žmonių, kurie sako, kad valstybės narės kai kurios didina pagalbą besivysančiam šalims ir tarsi tai neatspindės kitose biudžeto eilutėse, bet taip nėra visur. Dėl nuoseklumo. Mes bandėme šioje srityje gerokai pasistumėti į priekį, nes mūsų nuomonė nuseklumas yra labai svarbus. Būtent todėl e, po kelių dienų e, susirinks pirmasis tarp ministerinis komitetas. Tai atsitiks pirmą kartą per penkerius metus, praėjo penkeri metai nuo to laiko, kai skirtingi Prancūzijos vyriausybės ministrai žemės ūkio, prekybos, ekonomikos, finansų, žuvininkystės susės prie vieno stalo ir bandys spręsti nuoseklumo klausimą, sanglaudos, e, kalbant e, apie e, vystimosi pagalbą. Tas temas be abejo yra jau labai detaliai aptartos tarp ministerijų ir mes tikimės, kad dabar iki rudens mes sugebėsime sukurti pirmąjį Prancūzijos įstatymą dėl pagalbos besisančiam šalims. Tai bus pirmas kartas Prancūzijos istorijoje. Aš norėčiau, kad tame įstatyme uh, E, aišku, bus atspindėti parlamentarų prašymai. Nu, aš noriu, kad tame įstatyme būtų numatytas e, atsakingas pareigūnas už nuoseklumą politikos. Žinau, kad Belgijoje toks pareigūnas yra. Dažniausiai tai yra parlamentarų, netgi tam tikra grupė, kuri susėda ir aptarė finansinę žemės ūkio e, kitokią politiką ir įvertina ją e, pagal e, iš besivystimosi pagalbos perspektyvos. E, žinoma, kyla ir klausimai dėl klimato politikos. Fina, e, klimato kaitos finansavimas be abejo, jo turi būti suteikiamas šalia pagalbos besvysančiam šalims. Tai turi būti papildomos lėšos. Bet e, vis tik iškyla tam tikras paradoksas. Tam, net sakyčiau, tam tikras prieštaravimas. Skiriame vieną eurą besivystančioms šalims, kurios greuna e, aplinką, kurios kenkia klimatui, bet paskui reikia skirti žymiai daugiau, kad to vieno euro padarytą žalą ištaisytume. Ir dėl to iškyla labai daug abejonių dėl pagalbos turinio. Mes kalbame apie e, klimato kaitos keliamus iššūkius. Tuo pat metu turime nepamiršti mūsų kuriamos politikos e, padedant besivysančiom šalims. Turime suderinti dvi skirtingas darbo atvarkės. E, turime integruoti klimato kaitą su besivystančia šalimi. Klimato kaita turbūt yra viena iš didžiausių grėsmių pačioms besivystančiam šalims, bet e, savo pačių e, darbo atvarkėse skirtose pagalba besivystančiam šalims mes klimato klausimų turėtume nepamiršti. Tvari besivystančių šalių politika, jų tvari integracija yra labai svarbus klausimas. E, praėjusiu metu lapkričio mėnesį Prancūzijos plėtros agentūra e, numatė, kad bus skiriamos papildomos lėšos energetikos sektorių atnaujinimų besisinčiose šalyse ir e, bus numatytos specialios anglies naudojimo technologijos ir jų pakeitimai. Ir mes įsivaizduojame, kad tokiu būdu dalyvausime naujame e, pagalbos vesisinčios politikos uh, plane. Mes kartai suprantame, kad neturime finansavimo priemonių, bet supraskime, kad stambiausios pasaulio bendrovės neretai yra geriausios politikos propaguotojos. Todėl jeigu jos investuoja vieną eurą į besisančią šalį, jos turi skirti atitinkamai tiek pat lėšų ar netgi daugiau uh, kitai politikos rūšiai, jos tarsi atsvarai. Matome, kad kaip tik dabar yra kuriama nauja doktrina su Prancūzijos plėtros agentūra. Mes kalbame, kaip e, būtų galima savo veiksmus suderinti su kitais. Čia, aišku, iškyla pirmiausia bendrovių e, klausimas e, ir Europos maisto ir žemės ūkio organizacijos veikla. Bendradarbiaudami su šia agentūra mes jau padarėme nemažai per pirmosius metus energetikos, žemės ūkio, bioįvairovės um, ir kitose srityse. Dabar jau laikas pereiti prie kito etapo ir pasakyti, kad turim pradėti dirbti visi kartu, nes realiai finansavimo projektai yra sukūriami. Europos e, Prancūzijos plėtros agentūra yra padariusi pakankamai, manau, kad tą patį galim pasakyti ir apie kitų šalių agentūras, Vokietijos, Luksemburgo ar panašiai. Uh, E, ir joms, to, to agentūrų projektams įgyveninti reikia bendro finansavimo. Yra numatyta bendra tai, tokia taisyklė. Prancūzija numatė bendro finansavimo mechanizmą. Jeigu mes laikome savo taisyklių, tai ir kiti turi laikytis atitinkamų taisyklių. Todėl dabar pradėjome galvoti, kad tas taisyklės reikia keisti, kai primsim naujas taisyklės, e, pradėsime dirbti kitaip ir da, e, priimdami tas taisyklės tarėmės su plėtros agentūra. Kiekviena valstybė e, turi dirbti šiuo klausimu. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų. E, Tarptautiniu mastu konsensuso, kaip žinia, dar nėra prasiekta. Žinome, kad Bill Gatesas ir kiti bandė uh, tuo klausimu daug dirbti, pasiekti konsensusą tarptautinė arenoje, bet to nebuvo pasiekta. Mes tikimės, kad per artimiausius mėnesius bus galima kažką padaryti. Taip pat kalbėsime apie uh, įmonių socialinę atsakomybę ir turime suprasti, kad pagrindinės uh, plėtros agentūros turi pradėti, pagrindinės pagalbos visičiom šalims agentūroms turi pradėti dirbti su pasaulio banku, su kitomis stambiomis tarptautinėmis organizacijomis. E, kas, kokia iš to bus nauda? Mes galbūt šiek tiek pristabdysime globalizacijos procesą. E, čia mes manome, kad uh, galėtume efektyviau panaudoti ES mokesčių mokėtojų pinigus. O kitas dalykas, jeigu Europos verslo bendrovės laikysis socialinės atsakomybės reikalavimo, aplinkos apsaugos taisyklių, jos pagerins konkurencingumą galbūt ir konkurencingumo sąlygas vietoje. Mes tarsi sukūrėme auksinę taisyklę ir sakome, e, kad e, verslo bendrovės turi dirbti su variomis tarptautinėmis finansavimo agentūromis, bet tuo pat metu jos turi laikytis konkrečių taisyklių socialinėje srityje, aplinkos apsaugos srityje. Manau, kad tokiu būdu mes nustatysime patys, patiems mums palankes žaidimo taisyklės. Tai atitiks mūsų vertybių sistemą ir tenkins mūsų interesus. Būtų dar geriau, jeigu bendrovės kurios e, šiandien e, dar nėra svarbios ir reikšmingos tose valstybėse, bet ruošiasi tenai ir kurios įgaus labai svarbu vaidmenį ateityje, e, jas jau reikia atkreipti dėmesį. Nuo, kitų, nuo, nuo šių metų spalio mėnesio Prancūzijos plėtros agentūra daugiau nebeorganizuos tokių kaip viešųjų konkursų e, ir nebepriims į savo projektų įgyvenimą tokių bendrovų, kurių jos nesilaikys socialinių ir ekologinių reikalavimų. Aš įsivaizduoju, kad jūs grįžę į savo valstybės turėtumėt reikalauti to paties. Dėl diferenciacijos. Kaip tik šiuo metu uh, prieš keletą savaičių e, ministrau, ministrai susėdė pradėjo kalbėti apie mūsų geografinės strategijos išplėtimą. Aš negaliu kol kas duoti jų darbo rezult, pristatyti jų darbo rezultatų, bet šiandien jau matome, kad nereikia Prancūzijoje valstybės perversmo, nereikia keisti mokesčių rinkimo sistemos. E, pavyzdžiui, įgyvendinant uh, vienokius ar kitokius projektus Kinijoje. Žinome, kad 2010 metais ten buvo pradėta e, dirbti ir e, buvo daroma viskas be subsidijų, o Kinija buvo suinteresuota e, iš savo pusės finansuoti vieną ar kitą projektą, kurį rėmė EFD Prancūzija, e, atsiprašau, Kinija supranta, kad e, jai verta prisidėti e, prie tokio finansavimo ir pasinaudoti Europos plėtros agentūros, pažiūrėjau, kvalifikaciją ir patirtimi, kuriant ilgalaikius švarius miestus ar kaimus. Taigi, aš manau, kad tokių dalykų turime nepamiršti, turime neišbraukti jų iš bendro konteksto. Be abejo, mes vadovaujamės diferenciacijos principų, e, bandome vertinti kiekvienos valstybės išsivystimo lygį. Vienas iš jūsų kalbėjote apie Indiją ir suprantame, kad mes negalime pritaikyti tokių pat kriterijų Indijai ir Kinijai. Lygiai taip pat, kai galbūt rytoj pradėsim kalbėti apie Braziliją, turim vertinti atitinkamai jos pasiektą lygį. Į Katrin Grės klausimą atsakysiu, kalbėdamas dabar kaip tik apie Braziliją. Nėra e, numatyta e, finansa, vienodų finansavimo sumažinimo principų. E, viena ar kita prancūzijos bendrovė, norinti veikti vienoje ar kitoje rinkoje, palaikant ryšį su atitinkamos rinkos vyriausybė, turi pirmiausia susitvarkyti juridinės problemas E, įsteigdama, pavyzdžiui, savo filialą. Tokie klausimai iškilo po Bangladešo įvykių. Ta tema e, yra tokia, kurios pavieniui negalima aptarinėti. Todėl aš norėčiau paraginti vystimosi komitetą e, tą temą dar daugiau panagrinėti. Šiandien Europos bendrovių filialai gali būti kalti už, pas, už rimtas pasiekmes e, besivystančių šalių gyventojų sąlygoms ar aplinkai. Ir e, turime suprasti, kad prieš tokius dalykus reikia kovoti, nes kitaip mes susidur, sukuriame e, asimetriją. Mes kalbam apie ekonominę globalizaciją, bet reikia kalbėti ir apie teisinę globalizaciją. kai e, įvyko Erika e, laivo katastrofa. Pirmą kartą stambi bedrovė buvo apkaltinta už tai, kad e, nesilaikė ekologinės atsakomybės reikalavimų ir pažeidė teisinius reikalavimus, juridinius reikalavimus. Prancūzijoje dabar prasidėjo plati diskusija apie tai. Mes suprantame, kad mums vieniems būtų labai sunku kažką pakeisti, Aš nenoriu pristatinėti pavienių kokių nors įmonių, bet sakykime, kad yra viena prancūzijos bendrovė ir yra kažkokia kita europietiška bendrovė, viena iš jų neša juridinę atsakomybę, kita neneša tokios atsakomybės ar nesilaiko tenkamų reikalavimų, tai suprantame, kad rinka išsikraipo. Idealu būtų, jeigu pati ES tuos klausimus išspręstų ir aš manau, kad jūsų komitetas galėtų e, dalyvauti tokių diskusijų E, išplėtime, jos turėtų būti aiškesnės, skaidresnės ir legitimesnės. Dėl biologinio piratavimo ar nagojos aš tau kolega atsiųsiu e, raštu laišką. E, dėl e, vystimosi metų paskelbimo. Prancūzija dar dėl to svarsto. 2015 metų gruodžio 31 dieną bus paskelbta atitinkama darbo tvarkė, taigi dar neatėjo momentas, kai reikia galutinai nuspręsti, koks bus kompromisas. Aš sakyčiau, kad mes turime nuspręsti, ar jais 3 2014 metų paskutiniai mėnesiai, ar 3 2015 metų paskutiniai mėnesiai. E, tada galėsim aiškiau nustatyti, kurie, kada bus tie vystimosi pagalbos visačiam šalims metai. Aš manau, kad yra iškelta aiški iniciatyva, aš nieko čia pirštais nebadysiu, bet vis tik žinau, kad yra valstybių, kurios taryboje blokuoja šią idėją. Ir baigdamas. Kas... Dėl AKR valstybių. E, čia mes kalbame apie geografinę e, zoną, apie prioritetinę zoną, kuri e, istoriškai yra mūsų buvusios kolonijos. Mes žinome, kad Didžioji Britanija, pažiūrėjau, padeda to, tokioms šalims. Dabar mes kalbame apie tai, kad istorijoje yra atsivertė naujas puslapis ir e, mes dabar jau kalbame, kad prioritetai turi būti keliami neatsižvelgiant to istorijoje į objektyvius kriterijus. Ir e, tie kriterijai turi būti e, tokie, kad užtikrintume vienodą gyvenimo lygį ir būsėse prancūziškai kalbančiose e, Afrikos kolonijose ir angliškai kalbančiose Afrikos kolonijose. Bet jeigu mes to nepadarysime, tai atrodys, kad egzistuoja tam tikras postkolonijinis pasaulio pasidalėjimas. Bet šie, visi šie klausimai dar yra diskutuojami ir aš manau, kad metų pabaigoje mes e, tą klausimą plačiau aptarsime pagal mano minėtą įvystimosi e, įstatymą, kurį prims Prancūzija. Ir aš dabar norėčiau, kad e, būtų nustatyti aiškus pagalbos kriterijai Negali būti taip, kad e, mes išėjome ir viską pamiršome. E, pagalba besvysančiam šalims turėtų būti kuriama ne tik pagal tokius principus, kaip e, Prancūzija padeda prancūzakalbėms valstybėms, o Junktinė karalystė anglakalbėms valstybėms. Mes turime atsižvelgti daugybę skirtingų kriterijų. Donc, merci. Euh. Ačiū. Gerbiamas Paskalė, už visus paaiškinimus turiu pasakyti, kad man buvo labai malonu sužinoti, kad tas, ta kova, kuri dažnai yra ta, į kurią įsitraukime ir mes, kad ji ir toliau vyksta. Ir tikiuosi, kad ir didysis dvidešimtukas imsis veiksmų dėl mokestinių rojų. Ir tikiuosi, kad ta kova už įmonių atsakomybę už savo filialus irgi bus laimėta. Ir mūsų komitetas nekarta kėlė tą klausimą. Džiaugiuosi, kad Prancūzija yra įsitraukusi į tą kovą, nes mums tai yra labai svarbu. Matome tam tikrų prieštaravimų, tam tikrų, apriboj, tam tikrų apribojimų, kalbant apie tuos e, svarbius projektus, Belemonte projektą, apie kurį kalbėjo ponė Grės. Mes matome bandymus išsaugoti Amazonės miškus, miškus, kurie yra nukenčia dėl stambiausių kalnakasybos įmonių interesų. Taigi labai svarbu, kad būtų kovojama su tokiais pažeidimais, kalbant apie vystimosi politiką, tai visuomet tie klausimai išliks mūsų darbo tvarkėje, bet mes labai džiaugiamės, kad Prancūzija ir mes savo ruoštų bandome kovoti su teisinėmis kliūtimis susijos, susijusiomis su e, socialiniais klausimais, taigi tai yra tas klausimas ties, kuriuo daug dirbsime ateityje. Taigi dėkoju dar kartą Paskalį, kad atvykote, kad e, su mumis pasidalijote mintimis apie tai, kaip sudėtinga laikytis 0,7 procento nuo BVP įsipareigojimo, tačiau mes tikimės, kad šalių indėliai vis tiek auks ir kad tai atsispindės ir visuomenės nuomonėje ir kad ir Prancūzijos vyriausybė numatys didesnius įsipareigojimus. Taigi dar kartą dėkoju, kad atvykote. Ačiū. Nous allons maintenant aborder le point 8 à l'ordre. Periname prie 8 darbo tvarkės punkto. Tai yra aukšto lygio grupės ataskaita dėl vystimosi po 2015 metų darbo tvarkės. Kaip be jokios abejonės žinote, gal galėtumėte pokalbius pratesti už salės ribų. Taigi vis tiek tęsiu. Aukšto lygio grupė nesiniai paskelbė savo ataskaitą. Palauksiu. On va peut-être lui demander de sortir. Hein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 Taigi, tai yra aukšto lygio grupės ataskaita apie vystimos politiką po 2015 metų. Taigi, ta ataskaita nesiniai buvo paskelbta, mes jos visi labai laukiame, kur kalbama apie vystimosi e, programą ateityje. Aukšto lygio grupė iš tiesų atliko labai svarbų darbą, nes buvo daug skirtingų nuomonių dėl įvairių e, prioritetų ataskaita buvo bendrai labai palankiai priimta, tačiau iškilo tam tikrų abejonių dėl to, kad ne visi svarbus elementai buvo į tą ataskaitą įtraukti. Oxfam organizacija atkreipė dėmesį į tai, kad ataskaitoje nėra pakankamai atsižvelgiama į kovą su neligybė. Kitos suinteresuotos šalys apgailestauja taip pat kad nebuvo įtraukti kai kurie elementai, pavyzdžiui, daugia faktorinis skurdo indeksas, prieiga prie plačiajuošio ryšio, neligybė, neligios pajamos ir vidaus produkto ne, n, augimas ir jo paskirstimas nevienodas. Taigi, labai e, džiaugiamės, kad klimato kaita buvo įtraukta į penkius, tarp, yra įtraukta tarp penkių svarbiausių elementų. Ir taip pat numatytas papildomas finansavimas kovai su klimato kaita. To nuolatos reikalavo ir mūsų komitetas. Taip pat ir taikos įtvirtinimas buvo įtrauktas į tuos svarbiausius elementus ir mes tikimės, kad to tikslo bus siekiama realiai bandant sumažinti konfliktus ir skurtą, skurtą tačiau, smurtą, atsiprašau, tačiau tikimės, kad tai nesumažins finansavimo vystimuisi, turint omenyje, kad atitinkamų finansų reiks skirti ir kariniams veiksmams. Tarp penkių pagrindinių pokyčių yra numatytas ir pagrindinių tikslų yra numatyta ir galimybė sukurti naują, pasaulinį, naują pasaulinę partnerystę. Ar tam yra skiriama pakankamai dėmesio? Taigi, e, šios diskusijos, aišku, tęsiasi iki pat 15 metų ir mums dar tu, yra likę šiek tiek laiko pateikti pasiūlymus dėl to, kaip būtų galima pagerinti ir performuoti uh, tekstą prieš generalinį jungtinių tautų asamblėjai patvirtinot galutinį jos variantą. Taigi šiandieną labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti poną Antonijo Vigilantę, kuris yra jungtinių tautų organizacijos atitinkamo biuro direktorius veikiančio čia Briuselėje ir tris Concord atstovus, kurie yra labai įsitraukę į Europos Concord darbo grupę E, kurios e, tikslas yra apibriežti politiką po 15 metų, tai yra Rūdi Demir, ponia Žan Leticija Saldana ir ponas Marius Vanders. Taigi sveiki visi atvykę ir pirmiausia žodį suteiksiu ponui Vigilianti, jam skiriamo 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Man e, nėra sudėtinga pristatyti aukšto lygio grupės ataskaitą. Bandysiu ją pristatyti bendrais bruožais, nes ataskaita šiaip jau buvo išdalinta. Ir gal aš taip pat dar atkreipsiu dėmesį į naujus elementus, ypatumus šioje ataskaitoje. Vystimosi tikslai po 15 metų, ar jie bus tūkstantmečio, ar kažkaip kitaip pavadinti, jie buvo renkti įtraukiant daugiau suinteresuotų asmenų, konsultuojantis atstovaujant įvairių nuomonės ir taip pat nu, pasinaudojant naujosiomis technologijomis, apklausomis internetu ir panašiai to anksčiau nebuvo. Jungtinių tautų, darbo, jungtinių tautų darbo grupės ataskaita irgi bus paskelbta generaliniam sekretoriui. Ten yra 60 jungtinių tautų organizacijų, kurios jau patikė ataskaitas generaliniam sekretoriui. Ir taip pat dar viena ataskaita, kuri buvo nesnei paskelbta. Tai yra vystimos tikslai po 15 metų. Tai yra tos bendrovės, kurios prisijungusios prie Junktinių tautų pasaulinio pakto. Taigi aukšto lygio grupės ataskaita, aišku, yra labai svarbus indėlis, bet ne vienintelis, rengiant tą ataskaitą, kurią paskelbs generalinis sekretorius rugsėjo 25 dienos generalinės asamblėjos susirinkime. Prieš perėdamas prie ataskaitos tam tikrų elementų, norėčiau trumpai pasakyti, kokia yra mūsų situacija dėl tūkstantmečio plėtros vystimosi tikslų. Dar liko dviejai metai ir turiu pasakyti, kad stiklinė yra daugiau nei pusiau pilna, nes žmonių, kurie gyvena skurte, skaičiaus mažinimo tikslas yra sumažintas 700 milijonų žmonių buvo ištraukti iš skurdo nuo 48 iki 52 procentų. Jau 2010 metais buvo pasiektas tas tikslas. Taip pat tikslas dėl geriamo vandens yra pasiektas. Na ir galiausiai 2,1 milijardo eurų dabar žmonių, atsiprašau, <laughs> milijardo žmonių e, jau gauna prieigą prie geriamojo vandens. Dabar mirtingumo skaičiai nuo maliarijos ir tuberkuliozės yra irgi tas tikslas pasiektas dabar lūšninuose gyvenančiųjų skaičius. Tikslas buvo dvigubai padidintas. Ir šiandien absoliutus skaičius yra didesnis nei anksčiau. Alkio mažinimo tikslas, tikėtina, kad jis bus pasiektas iki 15 metų, nes indeksas nuo 23 iki 20 14 procentų sumažėjo, taigi pasiektinas tikslas. Taigi tai yra tie tikslai, kurių užsibrėžėme iki 15 metų, o aukšto lygio grupės ataskaitoje teigiama, kad nieko negalime pamiršti, negalime tik per pusę mažinti skurdo, negalime tik per pusę mažinti alkio, taigi turime pasirūpinti, kad visi žmonės galėtų gyventi oriai. Taigi, naujoje ataskaitoje yra atsižvelgiama į naujus parametrus, kurių nebuvo anksčiau, kai buvo kurti dabartiniai TVT, pavyzdžiui, klimato kaita, urba, mas, urbanistikos mastai, taip pat neligybė šalyse, pietuose ir šiaurėje. Tai, kad smarkiai išaugo nedarbas, ypač jaunimo ir taip pat pasauliniai ryšiai ir privataus sektoriaus vaidmuo globalizacijos kontekste. Demografiniai pokyčiai taip pat tvarus, var, tvarus vartojimo pavyzdžiai. Taigi tokie globalūs iššūkiai reikalauja, kad būtų parengta bendra darbo tvarkė po įgyvenu šiuos TVT, rengiant naujus tikslus ir priderinant juos, aišku, kiekvienai valstybei. Aukšto lygio grupė kalba apie penkis esminius pokyčius, kurie yra reikalingi siekiant naujos darbo tvarkės tikslų. Vienas yra mano paminėtas šūkis nieko negalime pamiršti. Antras e, svarbus pokytis yra tvarumas, tvarus vystimasis kaip esminis e, politikos elementas, taip pat besikeičiančios ekonominės sąrangos, e, užtikrinant įtraukiantį augimą, taip pat taikos užtikrinimas ir atskaitingų institucijų kūrimas ir taip pat e, nauja pasaulinė partnerystė. Kaip sakiau, komisija užsibrėžė tikslą numatyti principus ir tikslus ir nesileisti į detalės, kalbant apie tai, kokie turėtų būti tikslai ir rodikliai, tačiau Europos Sąjunga irgi laikosi pozicijos, būtent kaip ir aukšto lygio grupė, kuri bando parengti bendrą sistemą. Ji nebus saistanti, tačiau bus stebimas, stebimi procesai ir komisija mano, kad reikalinga tam tikra duomenų revoliucija, jeigu mes norime apdaroti visus duomenis ir kaupti informaciją Taigi visi tikslai turi būti nustatomi nacionaliniu lygmeniu ir jie laikomi pasiekti tik tuo met, jeigu jie yra pasiekti vis, visuose socialinėse grupėse, visų pajamų grupėse. Tai yra pats svarbiausias dalykas, svarbiausia rekomendacija numatyta ataskaitoje. Tokia mano asmeninė nuomonė, nes netiesiogiai tai išsprendžia ir neligybės problemą. Kiekvienas tikslas yra laikomas pasiektų tik tuo met, jeigu pasiektas visose visuomenės sluoksniuose, tai reiškia, kad mes daugiau atsisakysime tos viduriniokų tironijos. Taigi labai svarbus tas, tas, tas svarbi integruota stebėsena visuose visuomenės sluoksniuose lygmenyse. Uh, Ataskaito yra 12 tikslų numatyta ir aukšto lygio grupė ne, nesėmė tikslo prieš dviejus metus numatyti, kokie galėtų būti tikslai, tačiau jie pasiūlė scenarius ir numatė 12 tikslų, iliustruotų tikslų, teikdami, kad mums reiktų štai ko ar ano. Ir pateikia atitinkamų pavyzdžių, gerų, išsamių pavyzdžių, kurie yra susijęs su ankstesniais TVT, nes vis, visi matmenys yra įtraukti į sistemą ir numatyti nauji tikslai dėl energetikos, darbo, saugumo ir geros valdysenos. Tai buvo reakcija į kritinės pastabas, kurios buvo išsakytos, kai buvo pristatyta ankstesnė sistema. Ataskaita vėlgi negali būti laikoma proceso pabaiga, Na ir reikia geriau išsiaiškinti, ką, ką reiškia ta tarptautinė partnerystė. Tai buvo aštuntasis TVT ankstesnėje sistemoje. Ir aišku, reiktų plačiau pakalbėti apie tai, ar lygybės tikslas gali būti paliktas kaip tikslas savaime, bet čia kalba eina ir apie prieigą prie paslaugų, įvairias neligybės apraiškas, atskirties apraiškas ir ar bus bendrai susitarta dėl to, koks galėtų būti idealus e, prieigos paskirstimas. Vienodos galimybės, vėlgi komisija siūlo, kad tikslai būtų laikomi pasiektais tik tuo met, kai jie yra pasiekti visose visuomenės kategorijose. Na ir dar du dalykai, apie kuriuos kalba aukšto lygio grupė, tai yra finansai, finansavimas. Jų rekomendacijose teigiama, kad reika, reikalinga bendra sistema ir išteklių tvarkymas, siekiant varumo, žalesnės ekonomikos, taip vadinamieji žalieji E, fondai, žaliosios lėšos ir tie finansai turi būti darniai skiriami per vieną bendrą sistemą, vystimosi sistemą. Nes e, jeigu jie būtų paskirstomi kitaip, gali atsirasti tinkamų prieštaravimų. Taip pat siūlome jungtinėse tautose paskirti vieną instituciją, kuris stebėtų, prižiūrėtų tą sistemą ir kad kasmet būtų rengiama viena ataskaita tai būtų tvaraus vystimosi apžvalga tokia. Taip pat siūloma periodiškai renkti forumus aukštų politinių lygmenių prižiūrint procesus. Kaip sakiau, viskas dar nėra pasibaigę ir ypač įdomi internetinė apklausa. Daugiau kaip beveik vienas milijonas žmonių jau sureagavo į tą apklausą. Ir kartais gauname tokius stebinančius ženklus, būtent atvira, atskaitinga, skaidri vyriausybė. Tai yra vienas svarbesnių tikslų, trečias tikslas e, po švietimo ir kitų tikslų. Tai yra labai svarbus dalykas žmonėms ir tai reiškia, kad valdysena, valdymas turi būti labai svarbus elementas naujoje sistemoje. Taigi tos konsultacijos vyksta ir šalių lygmenių ir uh, daugiau nei šimtas valstybių tokias nacionalinės konsultacijas yra surengusios ir dalyvavimas ten iš tiesų yra gan aktyvus, nes įvairių amžiaus grupių, įvairiaus išsilavinimo žmonės dalyvauja tose apklausose. Taigi, bendrai aukšto lygio grupė įtvirtino tą politikos kryptį, kurio pasirinko ir Europos Sąjunga. Tai yra suderinami dalykai. Europos Sąjunga galbūt reikalauja net daugiau nei ataskaita yra teigiama apie darnę vystimosi politiką, jeigu būtų bendras pagrindas, koordinuotas finans, koordinuojami finansų srautai ir bendrai taikomas sistema, tuomet koordinavimo pastangos kiekvienoje vyriausybėje ir tartautiniu mastu leistų užtikrinti geresnę politikos darną ir tuomet kol kas dar nėra galbūt tam visiškai tinkamų mechanizmų, taigi politikos darna buvo akcentuojama daugelyje dokumentų ir dabar ji turi kuo galima greičiau surasti savo išraišką, nes ta darna yra labai reikalinga rengiant naujus TVT, naują TVT sistemą. Taigi, išvados. Išvadose kalbama ne vien tik tai apie vystimosi politikos finansavimo mastą, vertinant nuo, procentą nuo BVP, ir gal mažiau apie tai yra kalbama, tai yra akcentuojama, nes labai svarbu kalbant ir apie skurdo ir alkio tikslus 0 procento iki 13 metų, mes turime nurodyti, kas yra tas ekstremalus skurdas, kiek dolerių per dieną ir galbūt geresni turėtų būti, geriau turi būti, aiškiau turėtų, tiksliau turi būti vertinamas skurdas grupė rekomenduoja nacionalinę skurdo matmenį irgi numatyti šalia to bendrojo 1,25 dolerių dienai e, skurdo vertinimo rodiklio. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu Concord atstovams. Jums bendrai skiriama 15 minučių. Ponas Mairis pirmasis kalbės. Aš pradėsiu, kolegos po to mane papildys. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad pakvietėte mus į šį posėdį. Įdomu yra ir svarbu išgirsti apie politinių sprendimų ir procesų planus ir džiugu girdėti, kad Europos visuomenė vis aktyviau dalyvauja diskusijose apie tai, kaip turėtų būti formuojama darbo tvarkė vystimosi po 2015 metų. Pradėsiu nuo bendro posėdžio pastebėjimų susijusių su aukšto lygio grupės ataskaita, o kolegos po to įsigilins į tam tikras specifinės sritis ir aspektus. Jau minėjote, kad skirtingi, skirtingos NVO grupės skirtingai vertina šią ataskaitą. Mes E, manome, kad ataskaita parengta geriau nei tikėtasi, nes po aukšto lygio sustikimo paskutinio grupės posėdžio balyje mes buvome labai sunerime. Ir mm, tikrai buvome nusivylę e, tuo <clears throat> pristatymo ataskaitos, kuri pateikė pranešėjas 250 NVO atstovų. Tos to apibendrinimo ir mes e, bent jau tuo metu paraginome, kad e, paraginome padidinti užmojus, taigi šioje ataskaitoje galime išvelgti nemažą potencialą kai kurie aspektai pristatomi pasirinkus pakankamai griežtas formuluotis, taigi mums dabar palengvėjo. Kai perskaitėme, susipažinome įsamiau su šiuo dokumentu, tačiau vis tik tai nerimas išliko. Pagrindinės jo priežastis vertinant šią ataskaitą yra susijusi su to, kad kai kurias nuostatas jos būtų galima laikyti tam tikromis tezėmis arba kaip pagrindu atitinkamą e, hartiją parengti busimiesiams 20 e, metų, tačiau kitos e, nuostatos galėtų būti <clears throat> vertintos kaip įprastinės e, vidutinės jungtinių tautų dokumentuose pateikiamos formuluotės ir mes nemažai šią ataskaitoje matome tokių iš ankstinių parengtų frazių ir e, nu, galbūt e, vis tik tai bendrai vertinant šis dokumentas ir nėra toks stiprus pagrindas būsimai hartijai parengti. Mums kaip lėtinės visuomenės organizacijoms svarbu užtikrinti ir pasirinkti ne tik e, tinkamas formuluotės, mums reikia e, <clears throat> tikrai žodžiais e, įvardinti savo tikslus ir siekiamybės, nes dabar visi naudojasi tokiais terminais kaip universalumas, tvarumas, nuseklumas, tačiau kartais šių žodžių reikšmė gali kisti priklausomai nuo to, kokie vietoje yra pavartojami, tarkime, žodis atskaitomybė gali turėti visiškai skirtingas reikšmės priklausomai nuo to, ar turima omenyje vietos atskaitomybė vietos mastu arba tarptautiniu mastu, taigi labai svarbu tinkamus terminus vartoti tinkamose vietose, ponas Vigilantė kalbėjo apie tai, kad mes netiesiogiai bandome spręsti nelgybės problemas, pasilinkdami formuluotę, nieko nepalikti už borto, tačiau aš manau, kad mes verčiau jau bandytume tiesiogiai tą nelgybę mažinti, užuot ją mažinę netiesiogiai. Aš manau, kad šis dokumentas yra neblogas pagrindas tolesnėms dėryboms. Taigi tiek norėjau pasakyti, pabrėždamas svarbiausius principus. Ačiū, pane Sultano. Ačiū, pane pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad, kaip minėjo ponas Vedžilantė, pilietinės visuomenės organizacijos palankiai vertino pasirinktą konsultacinio proceso požiūrį, to aukšto, rengiant aukšto lygio grupės ataskaitą ir būtent dėl to Mes buvome tam tikrą prasme nusivylę šią ataskaitą, kadangi tikėjomės to bendro rezultato geresnio. Rūdį minėjo, kad bendras vertinimas galbūt yra labiau neigiamas, tačiau yra ir teigiamų aspektų šioje ataskaitoje ir mes tikimės, kad darybų eigoje bus galima pasiekti daugiau, nes manome, kad darybos bus labai sudėtingos ir kad visos suinteresuotos šalis bandys dėti pastangas, kad ataskaito ir diskusijų metu daugiau dėmesio būtų skiriama teigiamiams, neneigiamiams aspektams. Svarbiausi aspektai mūsų rūpmi buvo paminėti. <clears throat> tas pagrindinis principas nieko nepalikti rinkimo valiai turėtų būti pati svarbiausia šios ataskaitos žinia ir reikia šio principo vadovautis labai rimtai, e, rengiantis diskusijomis dėl darbo atvarkės po 2015 metų, taip pat reikia surinkti požiūrį pagal kurį reikėtų kovoti, reikia kovoti su skurdo ir atskirties priežastimis <clears throat> ir bandyti išrauti jas su šaknimis, taip pat būtina tas prie daugiau pabrėžti žmogaus teisų svarbą ir e, žmogaus teisų pažeidimų svarbą, būtinybė kovoti su šia e, problema, ją spręsti, taip pat jungtinių tautų žmogaus teisų aukščiausias komisaras paskelbė atitinkamą <clears throat> laišką, kurio nuostatos, mano nuomonė, turi būti vertinamos labai rimtai derantis ir konsultuojantis dėl darbo atvarkės po 2015 metų. Tame laiške pabrėžiama, kad negalima paprastomis lygiavos priemonėmis skurdą sumažinti ir taip pat jame pabrėžiama <clears throat> nediskriminavimo ir e, lygybės e, užtikrinimo e, svarba siekiant užtikrinti tinkamą pelno paskirstimą arba turto paskirstimą bei būtinybę kovoti su diskriminacija. Taip pat aukšto lygio grupėje buvo siūloma pašalinti kliūtis, kuriomis, kurios trukdančios užtikrinti lygybį. Taip padėkti kitas priemonės, tačiau Rūdė jau minėjo, kad mes buvome labai nusivylę dėl to, kad uh, nesiūloma daugiau papildomų priemonių, kaip kovoti su neligybė, nes neligybė pasaulyje šiuo, menu, šiuo metu didėja ir tai pastebime ir matydami dabartinius naujausius neramumus, kurie vyksta pasaulyje ir dėja ataskaitoje apie tai nekalbama. Taip pat <clears throat> ataskaitoje daug kalbama apie būtinybę skatinti ekonomikos saugimą, tačiau konkrečių priemonių nesiūloma. E, taip pat manau, kad e, kalbant apie deramas tinkamas darbo sąlygas, e, yra jos nepakankamai sukonkretinamos. Mes manome, kad besiščiams šalims tartautinės darbo organizacijos darbo sąlygų kriterijai nėra pasiekiami. Ir kalbant apie lyčių lygybę, tai e, e, tas lyčių lygybės tikslas užtikrinimo taip pat yra pakankamai aptakus, kalbant apie išteklių skaidrumą, e, mokesčių vengimą, slėpimą. Tinkamos nuostatos yra pateikiamas pakankamai aiškiai, jos turėtų išlikti tolesnėje darbo tvarkė, taip pat palankiai vertiname uh, ataskaitos nuostatas susijusias su atskaitomybė aplinkos apsaugos e, srityje, e, siekiant tvaraus vystimosi tikslų. Tačiau yra nemažai aspektų, kuriais esame nusivylę dėl nepakankamų užmojų tose sritise, kurias jau minėjau anksčiau ataskaitoje e, pateikiamos labai kuklės rekomendacijos <clears throat> susijusios su tam tikromis pildomis galimybėmis. Darbo tvarkė po 2015 metų mes turime daugiau dėmesio skirti kovai su klimato kaita ir kreipti dėmesį į besivystančių šalių atsakomybę e, susijusios su vartojimu, aplinkos apsaugos ir kovos su klimato kaita srityje. <clears throat> Taigi ataskaitoje nėra kalbama apie būtinybė pasitelkti konkrečius atskaitos mechanizmus ir tai e, yra vertinama kaip bendras trūkumas, nes taip, kadangi ataskaitoje pagal atskiras veiksmų e, e, sritis nėra paskirstama atsakomybė ir įgaliojimai. Todėl negalima tose sritise, kuriuose nepasiekime užsibrieštų tikslų, rasti kaltų asmenų ar organizacijos patraukti atitinkamai atsakomybį. Todėl mes raginame darbo tvarkėje po 2015 metų daugiau dėmesio skirti atskaitomybį ir atsakomybį, kadangi tai yra labai svarbis sritis. Ponas. Um... Vanders. Ačiū, ponė pirmininkė, aš laikysiuosi man skirto laiko. Mano kolegė jau išvardino kai kuriuos sukčiavimo atvejus, kuriuos neretai mes, galvoja, mes vertiname kaip e, sąžininkai pagamintus produktus. 2015 metų procesas turėtų sutelkti e, daugiau negu 2000 nevyriausybinio organizacijų dirbančių uh, E, besivystimo politi politikos rytyje, e, rengiant platformą po 2020 metų. Mes suprantame, kad pirmiausia reikia akcentuoti žmogaus poreikius ir šiuo požiūriu įprastinis e, darbas, įpratiniai darbo principai nebetinka. Mes labai džiaugiamės, kad turim galimybę būti jūsų komitete. Mes patenkinti esame tuo, kad galime savo nuomonės išsakyti šiame klausime ir tikimės, kad tai pradeda platesnį dialogą tarp Europos parlamento ir pilietinės visuomenės, nes Europos parlamentas atstovauja ES piliečius, o pilietinė visuomenė yra ES piliečiai. Labai svarbus e, pasaulinio masto procesas yra labai svarbus ir ES piliečiams, ir viso, sąjungo, viso pasaulio žmonėms. Todėl kad ir koks bebūtų šio proceso rezultatas, negalima apsiriboti tik tai įprastinėmis organizacijomis ir visuomenės grupėmis dirbančiomis besivysimo politikos rytyje. E, žmonėmis, kurie e, prisėda prie įprastinės plėtros paradigmos. Europos Sąjungoje e, vystimosi politika, vystimosi pagalba susiformavo per visą 20 amžiaus, 21 amžiaus pradžioje. Dabar ypač Junktinių tautų generalinėje asamblėje e, gruodžio mėnesį konkrečiai bus organizuojama daug svarbių renginių ir mes tikimės, kad taip užmėgsime nuolatinių e, kontaktų su Europos parlamentu ir taip galėsime palaikyti gerus ryšius. E, Vadovavomės aukšto lygio darbo grupės ataskaitą. Mes suprantame, kad ten išdėstyti principai turi būti išlaikyti, nes dabar verslas perina į tarp vyriausybinį lygmenį. Buvo įvardinta, kad e, jis kartais atrodys tarsi tik nukopijavimo procesas. E, suprantame, kad darbo grupė toliau dalyvaus svarbiuose renginiuose gruodžio mėnesį, rugsėjo mėnesį ir paskui 2014 metais. Įsivaizduojame, kad pilietinė visuomenė galėtų daugiau prisidėti prie ES veiksmų per delegaciją, kuri dalyvaus New Yorko renginėje rudenį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad taip sukaupta patirtis e, bus toliau įgyvenda 2014-2015 metais, kurie, kaip žinote, bus ES plėtros politikos metai. Thank you. Thank you. Labai ačiū, kad e, išsakėte mums e, jums rūpimas problemas. Pone Giorins, jūs norit pasakyti? Merci, madame. Dėkoju, ponė pirmininkė. Artėjame prie tin įdomių pasisakymų visos serijos. Ir e, aš norėčiau pateikti labai paprastą klausimą. Aš matau, kad mes e, kalbame apie tam tikrus pranašumus e, skiriamus valdytojams. Kas už ką turėtų būti atsakingas? Koks yra vyriausybių vaidmuo, koks yra nevyriausybinio organizacijų vaidmuo? Ar mes galėtumėm e, šiek tiek pakalbėti iš anksto galbūt šio klausimu? Mes žinome, kad tradiciniai veikėjai, klasikiniai veikėjai šioje srityje yra Junktinės Amerikos valstijos, ES, tarptautinės institucijos, bet e, vis tik jau nuo šaltojo karo pabaigos ir po to, kai naujieji veikėjai E, buvo įrašyti į tokias sutartis kaip kotonų, e, pradėjo aktyviau reikštis ir privatus sektorius, ir nevyriausybinės organizacijos. Aš norėčiau, kad mes šiek tiek pagalvotume apie tolimesnę perspektyvą, ką mes darysime vėliau, kaip mes galėsime propaguoti geriausius valdymo principus. Čia tik pavyzdys – Nes yra valstybių, kurios tiesiog nefunkcionuoja, kuriuose skurdas e, išlieka endeminio masto, kuriuose e, valdymas priliksta nuliui. Ir mes e, akivaizdžiai matome, kad ir ES ir Junktinės Amerikos valstijos niekaip negali sukurti bendradarbiavimo erdvės tokiame kontekste, koks būtų nevyriausybinių, pavyzdžiui, organizacijų vaidmuo, kadangi valstybės atrodo jau išnaudojo visas įmanomas galimybės. Ar būtų įsivaizduojama, kad, pavyzdžiui, instituciniai veikėjai derasi apie bendradarbiavimą su tomis e, valstybėmis, su nevalstybiniais veikėjais, pavyzdžiui, privačiuoju sektoriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios e, savo ruoštų elgsis e, taip pat pagal labai griežtas darybinės taisyklės. Taigi aš manau, kad tokį retorinį klausimą galėčiau pateikti tolesnėje diskusijoje. Ačiū, toliau ponui Bermanui žodis. Taigi, jūs pakalbėsite apie naują ataskaitą, nušviečiančią pagalbą besisančiam šalims po 2015 metų. Aš turiu klausimą Antonijui Vigilantė. Ačiū už tai, kad taip aiškiai pristatėte ataskaitą, kurios aš pats dar neskaičiau, gailestauju, kad taip atsitiko. Uh, Prieš kelis mėnesius, kai čia Bruselėje lankėsi Rebecca Greensben, mes labai įdomiai diskutavome. Tada išryškėjo, kad Junktinių tautų plėtros programoje UNDP yra e, būkštaujama, kad e, vis labiau yra ginama, ginamas universalumas kaip vertybė. Ir tada diskusijoje buvo akcentuojama, kad ES turėtų traktuoti savo vaidmenį kaip e, tų visuotinių vertybių pagrindinė gynėja. Kaip jūs vertinate diskusijas apie e, gyvenimą po tūkstančmečio plėtros tikslų įgyvendinimo? Ar jūs žinote, kad tokios diskusijos vyksta? O gal jūs tiesiog toliau būkštojate, kaip kad būkštaudavote anksčiau? Before giving the floor. Prieš vėl suteikdama žodį ponui Vigilantai ir Concord nariams, aš norėčiau suteikti žodį Europos komisijai, jos atstovui, kurį Gaspar Ferrantiniai. Thank you very much, uh, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad man suteikėte galimybę pakomentuoti ir išsakyti komisijos nuomonę e, apie šią labai svarbę aukšto lygio darbo grupės ataskaitą. Kaip jūs puikiai žinote, Europos komisijos narys Pybalks buvo vienas iš komiteto narių ir labai aktyviai dalyvavo jo darbe. Komisijos narys Pybalks, aš galėčiau pasakyti, yra patenkintas e, darbo grupės rezultatais ir jos ataskaita. Be bejonės, e, tuo viskas nesibaigė, bet e, mūsų nuomonė tai yra labai svarbus elementas tarp daugelio kitų, kurie padės mums siekti pažangos, e, sukuriant e, programą po 2015 metų. Aukšto lygio darbo grupės ataskaitoje yra išvardinta visa eilė aiškių orientyrų, prioritetų, gairių, kurie yra labai panašus į Europos komisijos komunikatą ir e, į tą, tą dokumentą, kurį netrukus patvirtins taryba savo išvadose. Tikslas - sukurti vieną E, bendrą darbo tvarkę, kurioje būtų išvardintos tokios problemos kaip skurdo e, mažinimas ir e, tvari plėtra. Darbo tvarkė turi būti bendra. Visos valstybės, kurioms ta darbo tvarkė aktuali, turi prie jos prisidėti ir tai užtikrins tvarę plėtrą. Taip pat yra kalbama apie tokius dalykus kaip lygybė, neligybės mažinimas, ir panašiai. Kalbama ir apie teisės viršenybės e, principo dominavimą, taikos ir saugumo reikšmę. Manau, kad visa tai atitinka Europos komisijos ir tarybos pasiūlymų dvasę. Kaip ponas Vežilantė ką tik sakė, aukšto lygio darbo grupės ataskaita e, yra sutelkta į penkis struktūrinius pokyčius, penkių rūšių pokyčius. Pirmiausia, niekas negali būti pamirštas, Esmė yra tvari plėtra, tvarios darbo vietos visa apimantis ekonomikos augimas, taikos įkūrimas, atskaitingų institucijų įkūrimas ir taip pat naujos globalios partnerystės. Pirmininkai, jeigu pažvelgtumėte į tuos penkis kertinius akmenis, kurie yra pasiūlyti komisijos komunikate, tai pamatysite, kad labai daug yra sutapimų su aukšto lygio darbo grupės išvadų pagrindiniais principais. Mes taip pat siūlome bent jau bazinį e, pragyvenimo lygį visiems, e, prašome tvaraus ekonomikos augimo, tvarios ekonomikos raidos, gero gamtos išteklių valdymo ir e, taip pat siūlome teisės viršenybės principą užtikrinimą, gerą valdyseną, žmogaus teisų užtikrinimą, taip pat akcentuojame taiką ir saugumą. Darbo grupė nusprendė šias dvi temas sujungti viename tiksle. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad darbo grupė kaip iliustracija pateikia visą eilę tikslų. Tai dar e, nėra galutinis sąrašas, labai daug ką galima būtų pasakyti apie tų tikslų apibrėžimą, bet aš manau, kad čia labai svarbu yra tai, kad e, bent jau mes taip pamatome, kad E, viską galima padaryti. Mes e, galime sutelkti dvi darbosvarkės ir kartu dirbti. Aš manau, kad mm, tai yra labai stiprus ir geras signalas. Ir paskutinis pastebėjimas. Nors į darbo grupę įėjo žmonės e, atstovaujantis atitinkamas pareigybės, Joje buvo 27 žmonės, esantys skirtingoms valstybėms, skirtingoms tautoms, kuriems rūpi kitokios problemos ir todėl buvo išsakyta labai daug skirtingų susirūpinimų. Dėl tos priežasties mes manome, kad ši ataskaita turėtų būti vienas iš elementų, į kurį turėtume atsižvelgti toliau be galvodami apie E, darbo programą po 2015 metų. Ačiū. Ačiū dabar žodį vėl suteiksiu ponui Vigilantį, kad jis atsakytų į klausimus ir padarytų išvadas. Prašau. Ačiū. Aš paliesiu gal tik keletą klausimų. Pirmiausia, paaiškinsiu kaip aukšto lygio grupės ataskaita teikiama generaliniam sekretoriui. Tai nėra jungtinių tautų ataskaita. Generalinis sekretorius pasinaudos tą informaciją ir parengs savo ataskaitą valstybėms narėms gruodž... E, rugsėjo mėnesį. Kaip sakiau, prisidės prie to darbo ir įmonės, ir privatus sektorius, ir tos bendrovės, kurios yra prisijungusios prie pasaulinio kompakto. Ir taip pat jungtinės tautos irgi pateiks pasiūlymų. 60 agentūrų derina darbą toje darbo grupėje, kuri jau parengė keletą ataskaitų. Taigi, ataskaitoje nelygybės klausimas yra paliečiamas netiesiogiai, nes jis paliečiamas tik tai vertinant ir stebint, bet nėra jis pristatomas kaip tikslas. Nelygybės mažinimo tikslo tokio nėra. Na, bijau, nežinau, ar tai yra tiesa ar ne, bet man atrodo, kad buvo sudėtinga tiesiog susitarti grupėje dėl idealaus lygybės tikslo. Bandant nustatyti universalią bendrą prieigą prie paslaugų, aišku, tarptautinėje bendruomenėje lengviau yra susitarti ir dėl, pavyzdžiui, socialinių reikalavimų ir vienodų galimybių. Čia susitarti įmanoma, tačiau kai kalba eina apie pajamų skirtumus ir bandymas užsibrėžti kažkokį tai ambicingą tikslą ideologiškai yra sudėtinga. Ir galbūt būtų galima kalbėti apie skirtumų mažinimą, bet kiek? Iki nulio tai yra utopiška, tai yra neįmanoma, o kitas lygmo jau būtų laisvanoriškas, taigi na, tai yra tokia, tokios filosofinės diskusijos objektas, kaip sumažinti neligybę ir kiek sumažinti, iki ko. Kalbant apie lygį, apie galimybių, vienoks galimybės, socialinę sistemą ir panašiai, tą padaryti lengviau. Uh, Ir matyt, dėl to grupė ir nenorėjo aiškiai įvardinti tikslo dėl neligybės mažinimo ir pasirinko kitą matmenį. Ir šūkyje galbūt nieko nepamiršti, bet ir taip pat labai svarbu, kad jie mano, jog nauji tikslai nebus laikomi pasiektais, jeigu nebus pasiekti visuose visuomenės elementuose. Tai daug ką pasako apie kovą su neligybė. Ne vien tik tai apie neligybę dėl pajamų, bet ir kitas neligybės apraiškas - švietimas, sveikata, galimybės, dalyvavimas ir panašiai. Pano Bermano klausimas. Mes galime plačiau apie tai pasikalbėti. Aš manau, kad tartautinė bendruomenė yra labai susirūpinusi dėl žmogaus teisų relativumo. Junknės tautos visuomet pasisako už žmogaus teisų, visų teisų universalumą. Ir 48 metų bendroje deklaracijoje apie tai kalbama. Negali būti, kad žmogaus teisės gali būti skirtingos skirtingose žemynuose, šalyse ar žmonių grupėse. Mes manome, kad reikalingas bendras branduolys, universalumas ir tai vis dar galioja, nors tam kyla grėsmė. Dabar kaip e, šioje ataskaitoje kalbama apie tą grėsmę, tą teorinę grėsmę. Uh, Aš manau, kad e, griežta kalba yra pasirink, pasirinkta tam tikrose vietose, kur kalbama apie žmogaus teisų universalumą. Pavyzdžiui, lyčių tikslai yra siūlomi irgi atitinkami tikslai. Čia tik tai iliustracijos, tai nėra galutiniai tikslai. Būtent pasirūpinti, kad moterys turėtų galimybę atidaryti sąskaitą, uregistruoti verslą ir panašiai taip pat mažinti moterų didinti moterų galimybės dalyvauti politinėme gyvenime ir panašiai. Taigi tai yra gan griežta kalba ir panašu, kad e, darbo grupės pasiūlymai yra pateikti šioje srityje. Nebūtinai sistemoje bus surastas atitinkamas atsakymas, bet kiekviena valstybė turės įtvirtinti tą universalumo principą. Ir noriu pasakyti, kad tekste yra griežtai kalbam apie tai, kad vystimasis turi būti grindžiama žmogaus teisėmis, kiekvienas asmuo turi teisę į savo teisės, žmogaus teisės ir pagal žmogaus teisės formuojama vystimosi politika. Galbūt nėra labai aiškiai vardintas tas aspektas. Na ir, aišku, šis atask, ši ataskaita galbūt ir nenuramins visų, kurie mano, kad žmogaus teisų universalumui kilusi yra grėsmė. Ponas Bermanas dar nori kažką pridurti. Jūs kalbėdamas, Antonijau, sakėte atskaitinga vyriausybė, valdžia, vyriausybė. Ar neišrinkta vyriausybė gali būti atskaitinga ir ar tokiu būdu nėra bandoma dangstyti demokratijos stygiaus tam tikrose valstybėse, kai kalbama apie atskaitingą, o ne išrinktą vyriausybę. Teisė į išrinktą vyriausybę yra viena iš universalių žmogaus teisių įvardytų 48 metais. Norėčiau išklausyti jūsų nuomonę apie tai. Labai trumpai. Pratesime diskusijas vėliau, bet aš sakau, kad rinkimai yra labai svarbus demokratinio valdymo elementas išrinkta vyriausybė kartais yra mažiau atskaitinga nei neišrinkta vyriausybė. Tačiau rinkimai yra svarbus elementas. Atstovaujamoji demokratija yra labai svarbi, kai žmonės daro įtaką ne tik sprendimams ir šalies gyvenimui, bet taip pat atsiranda galimybė per valdymo laikotarpį dalyvauti ir daryti įtaką priimamiems sprendimams. Aišku, Yra atvejų, kai vyriausybės nėra atskaitingos. Ir darbo grupės ataskaitoje nėra užsibrieštas tikslas užkirsti kelią neišrinktos valdžios egzistavimui. Tokio konkretaus tikslo nėra, tačiau kalbama apie tai, kad turi būti laikomasi geros valdysinos principo ir pas, užtikrinti žmonių žodžio, susibūrimo laisvę Taigi netiesiogiai e, aukšto lygio grupė kalba apie tą atstovaujamąją demokratiją. Dabar labai trumpai po minutę kiekvienam iš Konkordo atstovų. Norėčiau grįžti prie valdysenos ir kaip būtų galima veikti, jeigu nėra geros valdysenos. Dėja, neturime jokio mechanizmo, kuris galėtų tuo pasirūpinti, tačiau Kyla klausimas, ar struktūros ir procedūros e, e, vietos nacionalinių lygmenių gali puoselėti žmonių teisės, asmens teisę, kultūrinės teisės, teisės į vystimas ir panašiai. Ir reikia prisiminti tai, kas buvo padaryta per pastarosius mėnesius ir metus, renka, rengiantis Rio plus 20 konferencijai. Kai kurie, kai kurie pranešėjai jungtinėse tautose parengė įdomias, ataskaita, įdomias ataskaitas apie teisę į geriamą vandenį ir panašiai. Tačiau tos rekomendacijos turi būti susijęjamos su žmogaus teisų hartijos ir konvencijos e, vertybėmis ir turi būti numatytos dėl to atskaitingos struktūros. Pilietinė visuomenė atlieka tradicinį vaidmenį, stebi, prižiūri ir nurodo, jeigu yra pažeidimų, mes tokias grupės galime paremti, tačiau sistemoje taip pat yra bandoma numatyti atitinkamas struktūras, kur visi veikėjai, ar tai būtų vyrai, ar prekybininkai, ir vyriausybės, visi būtų atskaitingi. Ir žmonės gal... Ir kad žmonės galėtų būti tikri, kad e, tų teisų yra laikomasi. Ačiū vieną minutę Jums. Dėl lygybės. Tai yra prioritetas. Dabar prioritetas skiriamas augimui, lygybė galbūt mažiau prioritetinė yra. Uh, mes kaip plėtinė visuomenė siūlome lygybės tikslą ir jį akcentuojame, mes kalbame apie kritinį sėkmės faktorių. Lygybė bus vienas sistemos elementas. Jeigu mes nesumažinsime lygybės, nieko nepasieksime šioje srityje, tuomet mes negalėsime tvirtinti, kad pasiekėme užsibrieštų sistemos tikslų. Dėl plėtinės visuomenės vaidmens ir privataus sektoriaus Aš manau, kad čia yra du aspektai. Pirmasis yra dalyvavimo galimybės rengiant sistemą ir taip pat dalyvavimas vystimosi politikoje. Dėl dalyvavimo ypatumų Rio konferencijoje yra numatyta atitinkamų vertingų dalykų, tam tikras elementas, tam tikras formatas dalyvavimui numatytas, tačiau mano kolega irgi kalbėjo apie bendradarbiavimą, bet mano manimu svarbiausias elementas yra, kaip taisyklės, reglamentai leistų privačiam sektoriui daugiau prisidėti prie vystimosi tikslų. Turint omenyje, kad vystimasis nebūtinai yra privataus sektoriaus prioritetas. Uh, bendroji vertybė jau yra e, vyriausybės prioritetas ir vyriausybė turi pasirūpinti, kaip privatų į sektorių būtų galima įtraukti į tam tikrus sistemas ir taisyklių laikymasi tam, kad jie prisidėtų prie vystimosi. Vienas aspektų buvo paliestas, bet ne visi. Ačiū. neviršysiu laiko, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad ta organizacija, kuriai kasdien dirbu, yra vadinama pasaulio vizija. Mes labai didžiuojamės ir šiek tiek sunerime esame dėl naujos partnerystės, kurią užmesgėme su stambiomis, stambia tarptautinė cheminių medžiagų korporacija. Mes bandome pagerinti maisto, maistinę vertę besistančiose valstybėse tikimės pasiekti ambicingų tikslų ir per tą partnerystę sumaž, sumažinti vaikų badą ir nepakankamą mytybą. Taigi, tikimės, kad toje naujoje, tame naujame kontekste reikia ieškoti naujų novatoriškų partnerystų, nes kitaip mes prarasime reikšmę bet kokią. Merci. Ačiū. Žinote, kad mūsų komitetas rugsėjo mėnesį išsiūs svarbę delegaciją ir manau, kad šios diskusijos bus naudingos mūsų delegacijos tolesniems veiksmams. Taigi dėkoju už tai, kad buvote čia ir pristatėte savo pozicijas. Pereikime dabar prie mūsų darbo tvarkės devintojo klausimo ir pirmininkauti svarstančią klausimą aš suteiksiu galimybę ponai Giorins. chers collègues nous allons aborder maintenant le point neuf concernant le mixage. Dabar devintasis darbotvarkės klausimas, tai yra ES vystymas politikos finansavimas skirtų dotacijų ir paskolų derinimas laikotarpį nuo 14 iki 2020 metų. Keisimės nuomonėmis e, ir išklausysime Bartos Taso pranešimo bei frakcijų atstovų. Pranešėjus teiksime 10 minučių šį kartą. E, praėjus šešiams mėnesiams e, po techninio pobūdžio sustikimo Birželio 21 dieną vyko politinio lygio susitikimas. Per e, tą susitikimą mūsų komiteto buvo parengta Barto Staso mūsų pranešėjo pozicija ir ten atsižvelgiama į komisijos, valstybių narių, institucijų finansinių poziciją ir Bartas Tasas yra dalyvauja mūsų posėdė, tai jau tikrai nemažas pasiekimas. Dabar steiksiu jam galimybę pristatyti šio susitikimo rezultatus. Aš pirmininkė, aš taip pat džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujate posėdėje, pirmininkaujate. Prist remiantis ankstesnėmis diskusijomis mūsų komitete, aš penktadienį dalyvau Boršet pastate vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo komisijos generalinių direktoratų valstybių narių atstovai. Jie taip pat aktyviai dalyvavo diskusijose, nuolat prašydavo žodžio tarptautinių finansinių institucijų atstovai. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovai, taip pat Europos tarybos banko atstovai, ten dalyvavo, buvau nustebęs to fakto, kad Europos taryba turi savo banką. Taigi svarstėme techninių diskusijų rezultatus, tačiau pačios diskusijos nebuvo techninio pobūdžio nors e, buvo svarstami ir techninio pobūdžio sprendimai, kartu derinant juos su strateginiais ir politiniais svarbos sprendimais, aš pristačiau keturis svarbiausius mūsų komitetui rūpimus klausimus, kuriuos svarstėme jau anksčiau, pavyzdžiui, klausimus susijusi su e, būtinybė užtikrinti e, atitinkamą sąveiką mūsų teikiamos e, vystimosi pagalbos su skurdo mažinimu, darbo vietų kūrimu. Mes kalbėjome apie būtinį užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę bei e, tinkamai pagrysti e, atitinkamų projektų finansavimo būtinybę įtraukti į projektų rengimą pilietinės visuomenės atstovus. Aš taip pat kalbėjau apie turimų galimybių ir finansavimo priemonių valdyseną, administravimą. Man susidarė įspūdis, kad valstybės narės teigiamai vertino mūsų pasiūlymus, jų atstovai vertino konkrečiai diskusijų metu mūsų pateikimus pasiūlymus, taip pat kavos pertraukėlės metu mm, matėme ir buvo pareikšta parama mūsų pasiūlymams, taigi pirmininkė laiko turime nedaug. Aš galėčiau e, jums pristatyti mm, detalės išsameu, tačiau jeigu norėtume sutaupyti laiko, tai galbūt konkrečiais aspektais E, <clears throat> galėčiau e, jums tiksliau raštu išdalinti atitinkamą informaciją. Tiksliau manau, kad kolegos jau gavo šią informaciją. Pirmiai, aš norėčiau kalbėti toliau, aš turėčiau kalbėti dar ilgiau, ar jau galėčiau ir apsiriboti. Pranešėjas kartoja tą patį prancūziškai klausimą, turint omenyje, kad parengiamoji informacija jau yra išdalinta ir e, joje paskelbiama arba paskelbta ta informacija, kurią aš patikiu per sustikimą penktadienį, tai nežinau, kaip dabar turėčiau elgtis pirmininkė jums, reikėtų nuspręsti. Oui, je viens de... Aš pasitariau su mūsų sekretorietu, manau, kad mes galėtume dar tęsti tą pristatymą keliomis minutėmis, kadangi klausimas yra iš tiesų svarbus ir e, biudžeto aspektams svarstyti galbūt pritrūktų kelių minučių, tačiau manau, kad vis tik tai atsižvelgiant į klausimų svarbą, svarbu gauti daugiau informacijos. Tik aš dešimt punktų pristatysiu. Pirmasis diskusijų klausimas buvo susijęs su būtinybė suderinti paskolų dotacijų politiką su mūsų vystimus politikos tikslais. Taigi, <clears throat> techninėje ataskaitoje patikiami pasiūlymai, kurie šiuo metu yra suformuluoti dar pakankamai abstrakčiai, tačiau mums yra, tai yra būtina prielaida. Taip pat aiškiai pabrėžiau, kad kovas, kova su skurdu ir neligybė yra pirmenybinės svarbos klausimas labai dažnai derinant įvairius projektus, infrastruktūros, energetikos, transporto, daugiausiai e, dėmesio skiriama tiems aspektams, kurie yra naudingi ir kovant su skurdu, tačiau reikėtų daugiau dėmesio skirti paramai tiems projektams, kurie skirti tiesiogiai skurda, skurdui mažinti, taip pat būtinybė atlikti iš ankstinę arba ekspost poveikio aplinką ir skurdo mažinimo įvertinimą. Ta ypatingai pabrėžiame, bet to atkreipiu dėmesį į tai ir valstybės narės teigiamai vertino šį pasiūlymą siūliau ne tik sistemingai traukti ES delegacijas vykdant projektų atranką, tačiau e, jos turi aktyviai dalyvauti atrankos procesuose, turiu omenyje, kad vietoje, vietose veikiančios ES delegacijos turi pasinaudoti savo turimomis žiniomis, surinktomis apie atitinkamą šalį partnerį, jos plėtinę visuomenę. Ir, atitinkamai panaudoti šias žinias priimant galinius sprendimus, gautinius sprendimus, taip pat dėl <clears throat> projektų gyvendinimo teisų arba nusavybės teisų yra siūloma pasitelkti konsultacijų su šalimis partnerimis universalų principą. Manau, kad reikia šį principą paversti taisykle. Konsultacijos su vietos suinteresuotais subjektais. Jos turi būti vykdomos remiantis konkrečiais rodikliais, kriterijais ir e, atsižvelgiant į konkrečių projektų poveikį. Taip pat siūlo nustatyti konkrečius projektų atrankos rodiklius ir kriterijus, nelaikant pateikiamo sąrašo baigtiniu, pažiūrės, išvelgiant į lyčių lygybės užtikrinimą kitus dalykus, taip pat e, siūliau e, tvirtinant kriterijus atkreipti dėmesį socialinį poveikį, tvarumą, poveikį aplinkai. Aštuntame punkte atkreipiu dėmesį būtinybę pasitelkti <clears throat> saveikumą už e, atskaitomybę užtikrinančius rodiklius ir jau per paskutinį posėdį mes daug apie tai kalbėjome, todėl ir tame sustikime aš paminėjau, kad siekiant užtikrinti skaidrumą būtina pateikti visuomeniai atitinkamus argumentus, kad pastaroji žinotų, kodėl buvo atrinkti konkretus projektai e, ir renkti viešas diskusijas, kad visuomenės atstovai galėtų juose dalyvauti. Devintame punkte atkreipiau dėmesį į tai, kad e, pilietinės visuomenės organizacijos e, turi dalyvauti atitinkamuose konsultacijose, priimant strateginius sprendimus bei paskutinėme dešimtame punkte pasiūliau išsiaiškinti įmonių, komercinių institucijų galimybėse dalyvauti mūsų siūlomose mechanizmuose ir atitinkamai laikytis mūsų siūlomų socialinio aplinkos apsaugos kriterijų. Dar vienas dalykas, kuris turėtų patikti mūsų kolegiai Žoly, yra pasiūlymas E, atitinkamai pritaikyti įmonių apmokestinimo sistemą, jeigu jos laikosi anksčiau minėtų aplinkosauginių socialinių nuostatų. Man susidarė įspūdis, kad komisija ir kiti diskusijų dalyviai įsiklausė mūsų pasiūlymus ir į kai kuriuos iš jų atsižvelgs. Aš ketinu ir toliau stebėti, kaip šie procesai vyksta ir jeigu atsirastų naujasnės informacijos, jums ją pristatyčiau. Aš nežinau, ar yra salė komisijos atstovų, kurie galėtų papildyti mano mintis. Ačiū pirmininkė. <coughs> Merci, cet exposé a été extrêmement. Euh, Ačiū už tokį e, nušviečiantį pasisakymą. Taip pat dėkuoju Bartus Teis, kuris e, pristatė mūsų požiūrį į šį svarbų susitikimą. Aš manau, kad jis apibendrino visus pagrindinius principus, principinius veiksmus, kurių e, mes dabar galime imtis. Ponas Berman nori dabar pasisakyti. Ehm, Bart, heel interessant. Dankjewel voor dit uh, overzicht en ook dank voor de notitie. Um, ik heb één vraag. Ačiū. Aš vieną pastabą norėjau sakyti. Aišku, kad aš džiaugiuosi tuo, kad e, finansavimo e, suderinimas iš, šaltinių, iš skirtingų šaltinių tampa tokiu populiariu metodu. Aš stebiuosi, kad pastaraisiais metais tiek daug yra padaryta tokiu būdu ir panaudojamas ir Europos investicijų banko priemonės taip pat. Džiugiuosi, kad derinimas yra pritaikomas vis labiau ir labiau. Aš turiu vieną klausimą, kuris nėra susijęs su tekstu. Arba bent jau aš nematau kol kas. Ar skirtingų finansinių priemonių panaudojimas leidžia suteikti tiek daug pa paramos. Kita vertus, iškyla toks susirūpinimas, kuo daugiau yra finansavimas derinamas, tuo lengviau yra rasti pasiteisinimą, kad tarptautinė parama bendradarbiavimui pradedama maži, būtų galima, būtų, kad ją būtų galima sumažinti. E, mm, ačiū teis, dabar Bart van Boyten. Šią diskusiją dalyvauja du vyrai su tais pačiais vardais. Ok, uh, danke vėl. Well. Uh, so nuk... Labai ačiū. Aš irgi norėčiau kalbėti olandiškai. Bet gal vis tik pakalbėsiu angliškai. Boks Nederland e, nors kartą turim suteikti galimybę uh, olandiškai kabinai palsėti. No, what I would like to say is that uh, so Aš noriu pasakyti, kad ponos tas išsakytos mintis be abejo labai puikiai atspindi e, tai, kas e, diskusijoje išriškėjo. Taip pat labai svarbu įvertinti tą ES finansavimo derinimo platformą kaip e, vis dar besirutuliojančią ir ją reikėtų įvertinti tolimesnėje perspektyvoje. Šį penktadienį įvyko tik tai pirmoji politikos grupės sesija tarsi. Mes aptarėme techninių grupių pirminės išvadas, kitas susitikimas vyks gruodžio pabaigoje, o pirmas formales rekomendacijas politikos grupė galės pateikti 2014 metų pradžioje, vadovaudomasi techninių grupių išvadomis ir diskusijomis vykusiomis politikos grupėje. politikos grupėje buvo išsakyta daug sveikintinų minčių. Mes labai tuo pasidžiaugiam. Taip pat Deve komitete, jo sekretorijate e, atsirado nemažai žmonių norinčių dalyvauti techninių grupių darbe. Mes tuo džiaugiamės. Daug išsakytų pono Stas minčių e, nusipelno tolesnės diskusijos ir tą turbūt geriausia galėtume padaryti būtent e, techninėse grupėse. E, E, organizuodami dvišalius pasikeitimus su parlamentu bei e, politikos grupių susitikimuose, sesijose vadinamosiuose. Taigi aš manau tiek mes dabar galime pasakyti trumpai, bet dar šis tas apie delegacijų ir pilietinės visuomenės dalyvavimą. Jų dabar ES delegacijos dalyvauja daugumoje projektų Mums reikia, kad finansavimo finansinės institucijos e, nuolat tartusi su delegacijomis, tai turėtų įvykti kuo greičiau projekto rengime ir taip pat norėtume, kad delegacijų vaidmuo būtų dar labiau sustiprintas. Mes be abejonės šiai perspektyvai e, pritarėme kaip ir parlamentas, bet to žinome, kad projektų identifikavimo procesas turi vykti palaipsniui, o valstybės ir finansinės institucijos turi atsiskaityti apie teikiamus pasiūlymus. Mes ES delegacijose manome, kad galima dar labiau e, pritraukti pilietinės visuomenės iš kiekvienos valstybės, kiekvienos vietovės. Ir jau ne vieną kartą mes esame kalbėję apie bendrą finansavimo derinimą. E, Balandžio mėnesį kalbėjome apie tokią platformą, norėtume, kad ir toliau būtų keičiamasi nuomonėmis su pilietinė visuomenė. Šis tas apie e, dėmesį skurdui ir apie e, finansų derinimo, vadinamojo blendingo galimybės. Kai kas iš to, ką jau girdėjome, pavyzdžiui, eksante ir espost skurdo vertinimas, reikalauja tolesnės diskusijos, kas tai yra tiksliau ir ką galima padaryti iš tiesų praktiškai. Bet be abejo, mes ir toliau norime plėtoti darbą su mažomis vidutinėmis įmonėmis ir paramą joms, nes jos yra labai svarbios darbo vietų įkūrimui, e, tvariam skurdo mažinimui. Norime daugiau padaryti ir socialinėme sektorėje, tai yra įmanoma, žinoma, ir žemės ūkio sektorėje. Čia jau dabar baigsiu e, ir lauksiu tolesnių klausimų. Oui. Euh, merci. Dėkoju už diskusijas. Aš norėčiau irgi išsakyti trumpą pastabą. Esate visai, visiškai teisus teikdamas, kad finansų derinimas gali su, sukurti kur kas geresnį sverto poveikį. Aš manau, kad norėjau na, šiek tiek humoristiškai baigti šias diskusijas ir pastaba dėl, dėl kultų, kultūros. Kultūra tai kaip uh, E, kaip e, <laughs> uogienė. Faktiškai, taigi tikiuosi, kad čia tokios situacijos nebus. Gal Bartai dabar galėtumėte padaryti išvadas. Aš, kaip sakiau, yra parengtas dokumentas, tai yra oficialus informacijos pateikimo dokumentas, tačiau diskusijose, kuomet techninė darbo grupė irgi pristatė rezultatus, tas papildomumo, ta papildomo koncepcija buvo įvardinta ir tai buvo labai svarbi diskusijų dalis, nes būtent Olandijos vyriausybės, Niderlandų vyriausybės atstovai labai buvo tuo susidomėję. Ir man susidarė įspūdis, kad jie tam skiria ypatingo dėmesio dėl to, kad atsižvelgiant į situaciją Niderlanduose ir tai, kad Niderlandų vyriausybė mažina savo dalyvavimą tuose reikaluose, dėl to atsiranda nemažai strategijų ir bandoma yra nupiešti rožiniai, rožinėmis spalvomis pas, pasaulį. Jūs esate, ponia e, Olandas, tai puikiai irgi įsivaizduojate tuos jautrius aspektus. Na ir papildomumo principą aš tikrai uh, akcentavau, nors dabar neturiu savimi savo užrašų, tačiau tikrai papildomumas, e, e, tam turime skirti tikrai daug dėmesio. Dėkoju, dabar pereisime prie dešimtojo darbo tvarkės punkto, tai yra 2014 m. biudžetas įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Dėl to, kad mūsų dėl to, kad parlamento ar tarybos nėra susitarta dėl daugiametės finansinės programos, Šis e, parengiamasis darbas vėluoja, Europos komisija dar nėra pristačiusi biudžeto projekto, tačiau komisija nurodė, kad šios savaitės trečiadienį, tai yra poryt, jau e, pateiks savo tokį projekto variantą. Biudžeto komiteto koordinatoriai nusprendė, kad Liepos pirmąją dieną jie patvirtins uh, trilogo įgaliojimų projektą ir kad tie įgaliojimai bus tvirtinami paprasto balsavimo būdu taip arba ne biudžeto komitete Liepos 11 dieną. Tai yra įprastinė biudžeto pranešimo procedūra ir kitų komitetų pateikiamos nuomonės. Mūsų komiteto indėlis į formuojant biudžetą bus išreikštas laiške kur mes paaiškinsime savo poreikius ir prioritetus mums rūpimuose srityse. Mūsų pranešėjas, e, e, nuomonės referentas, rengiant nuomonę dėl 2014 metų biudžeto, yra ponas Cortez Lastra. Jis parengė laiško projektą. Ir šiandien mes tą laišką galėsime aptarti, tačiau pono Kortes Lastra dėja šiandien nėra ir jis paprašė, kad ponas Bermanas jį šiandien pavaduotų. Taigi, ponė Bermanai, žodį jums suteikiu dabar. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Nuomonė, e, laiškas, laiško projektas yra parengtas anglų kalba, tai aš ir perėsiu prie anglų kalbos. Ponas Kortis Lasta čia turėtų prasidėti man iš dešinės ir būtų jums perskaitęs štai kokį laišką, laiško projektą. Jo nėra, aš perskaitysiu jį pats. Tai, ką sakė pirmininkė, dėl pasiūlymo, dėl procedūros ir trumpų pastabų dėl uh, DEVE komiteto laiško projekto biudžeto komitetui. Ta laiško projektą jūs gavote šyrit dėl procedūros pirmiausia. Kaip ir biudžeto komitetas, mes turime improvizuoti šiais metais, nes tai yra nenormali situacija, būtent dėl to, kad neturime biudžeto projekto likščioliai. Mūsų dabartinis sutikimas yra paskutinis prieš uh, tą momentą, kuomet turime nusiųsti savo laišką biudžeto komitetui, bet nežinome tiksliai, ką siūlys komisija kitų metų ES biudžetui. Mūsų biudžeto pranešėjas Ricardo Cortes Lastra mano, kad mūsų indėlis į biudžetą būtų veiksmingiausias tuomet, jeigu būtų išsakoma pas, pastabų dėl komisijos pasiūlymo, pasiūlymo, kuris turėtų būti pristatytas poryt. Tikimės. Taigi, aptardami tą pasiūlymą su kolegomis, kuo galima greičiau, kai tik gausime komisijos pasiūlymą ir kai bus parengtas galtinai mūsų laiškas, padedant komiteto sekretoriatui, tuomet mes ir galėsime prisidėti e, prie bendro siūlymo. Tai tą ir siūlo ponas Lastra, tiesiog palaukime, gaukime komisijos pasiūlymą ir galtinai parenkime savo, parenkime savo laiško projektą. Biudžeto trilogė asignavimai ES biudžete yra didžiausia problema. Mes turime išsaugoti finansavimo lygius, vystamojo bendradarbiavimo ir humanitarniai pagalbai ir tai turėtų būti pagrindinis mūsų laiško biudžeto komitetų elementas. ES biudžeto diskusijos dabar daugiausiai yra susijusios su apkarpimus, uša, apšal, užšaldimais ir panašiai, nepateikiant ne, ne argumentų, tačiau nėra pateikiama, nėra tokių argumentų, kurie galėtų pateisinti apkarpimus skurstančiųjų sąskaitą. Ypatingai mažindami skurdą mes, jeigu apkarpysime finansavimą, pakenksime patys savo yra pateikiami ir įvairūs pateisinimai, kodėl mažinamas vystomo bendradarbiavimo finansavimas, kalbam apie tai, kad reikalingi tai E, pinigai klimato veiksmams, tai yra tiesa, tačiau Junktinių tautų konvencijoje dėl klimato kaitos teigiama, kad tokie finansavimas tokiems tikslams turi būti papildomas. Klimato veiksmai, aišku, yra svarbi vystoma bendradarbiavimo politikos dalis. Taip pat paskolos per bendras finansavimo priemonės irgi galėtų prisidėti prie bendro finansavimo ir Europos parlamento pozicija yra ta, kad mes griežtai atmetame tokį siūlymą ir aš primenu diskusiją su Bart Stas. Mes laisvai galėtumėme sukaupti lėšų iš vidutinių pajamų valstybių ir tai nėra tiesa, kadangi tokios šalys yra tos, kuriuose gyvena daugiausia neturtingų valstybių ir tokių valstybių įtraukimas turėtų būti palaipsninis Na, o darbas, kurį mes e, atliekame, turi būti paspartinamas. Turime užsitikrinti, ko galima didesnę paramą valstybėse. Ir nors kritikos yra daug, paramos irgi yra. Komisijos pasiūlymas 14 metų biudžetui, kai jis bus pateiktas, mes turėtumėme jį vertindami nusiųsti labai aišku ir veiksmingą signalą biudžeto komitetui. Dėkoju. Dėkoju. Niekas nenori pasisakyti dėl 14 metų biudžeto. Jeigu niekas nenori pasisakyti dėl 14 metų biudžeto, tai iškart žodį suteiksiu komisijos atstovams. Ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti? Pone Marija Angelės, tikriausiai komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Jau buvo paliestos pagrindinės problemos, būtent, kad komisija pagal sutartį turi pateikti pasiūlymą iki Liepos pirmosios dienos. Ir mūsų komisaras pateiks pasiūlymą šį trečiadienį, biudžeto pasiūlymą. Taigi tiek. Po, jokių papildomų pastabų neturiu. Monsieur Berman, vous savez. Pone Bermanai, jūs galite padaryti išvadas, diskusijų išvadas. Vilties yra išvada tokia. Taigi atsižvelgiame į tai, jog vilties yra, kad mūsų biudžetas nebus sumažintas, kad asignavimai humanitarniai pagalbai, pagalbai skubė tvarka, kad bus numatytas atitinkamas rezervas. Ir tikimės, kad mūsų poreikiai nebus sumažinti. Dėkoju visiems. Dabar periname prie balsavimų. E. Šitraukite savo balsavimo korteles, atliksime bandomai balsavimą.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 allons faire un test avec les cartes. Donc, euh, le vote est ouvert. Atlikime bandomą balsavimą. Tada trūksta net kelių balsų.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 Vis dar trūksta dviejų balsų. Makpikė A. Dar vieno trūksta. Tu crois. Bon, on va dire que, on va dire que le vote est clos et puis on va bien voir ce qui va se passer. Gerai, baigime balsavimą, po to žiūrėsime, kaip viskas vyks toliau. Dabar balsuosime dėl ES ir Kiribačio žvejybos partnerystės sustarimo protokolo, tai yra pono Noiserio pranešimas, tiksliau nuomonės projektas. Balsuokime dėl pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuokime dėl nuomonės projekto su pakeitimu, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame elektroniniu būdu. Pone Toja balsuoja už, taigi 16 už, 4 prieš. Jūs galėtumėte galbūt žodžiu pranešti mums, ar balsuojate už ar prieš. Taigi penki balsai prieš. Ačiū. Peut-être. Pouvez-vous mettre Oui, mettez-vous à un autre endroit. Galbūt man reikėtų persėsti į kitą vietą. Dabar balsuosime dėl pana Kaminskio pranešimo. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Žodinė pataisa numeris 3, kas už prieš susilaiko pritarta. Ket Ketvirtasis pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Manau, kad reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl penktojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta vienodai pasiskiršus balsams šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Septintas pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Galėtume balsuoti uh, už uh, pakeitimus nuo 16-18, ne, negalime, balsuojame atskirai, kas už 16, kas prieš, susilaiko pritarta. 17, kas už, prieš susilaiko pritarta. 18 kas už, prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimtas pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvidešimtas pakeitimas antroji dalis, tikrinamės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 21 pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Ne. Pirminkė atsiprašo, 21 pakeitimas antroji dalis, tikrinamės elektroniniu būdu, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestu. 12 balsaus už, 12 prieš. 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 23 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, 24 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, 25 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Nuomonės projektas su pakeitimais, kas už prieš susilaiko pritarta. Ir pastikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Vienbalsiai pritarta. Sveikiname pranešėją, pana Tomą Šakaminskį. Dabar balsuosime dėl pono Kačmariko nuomonės projekto, dėl degalų kokybės direktyvos ir atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos dalinio keitimo, taip pat dėl netiesioginės žemės naudojimo paskirties keitimo. 110 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuoti pradame, balsuoti baigiame, atmesta 12 balsaus už, 12 prieš. 11 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 12 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 13 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 14 pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kurios nematau, sako pirmininkė. kas už, prieš, susilaiko atmesta. 16 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 17 pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 17 pakeitimo antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuonioliktas pakeitimas kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečią dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Gerai, pastikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame atmestų 23 pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš kas susilaiko, atmesta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trisdešimt pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trisdešimt antras, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Penktas pagėdimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 37 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 38 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 39 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šeštas pakeitimas kas už, Pirmkai atsiprašo, balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. nes kolega nebalsuoja, balsuoti baigiame. Atmesta. 41 pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmestą. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko peritarta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 45 pakeitimas, kas už kas prieš. Susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatas, pagrės pastikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti, balsuoti baigiame, atmestą. Keturiasdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 48 elektroniškai, pradėme balsuoti. Atmesta. Amendment 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50. Kas už? Kas prieš? Susireikšmi. Susilaikė. Priimta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 53. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Susilaikė. Tikriname. Tikriname elektroniškai. Balsuojame. 3. Le vote est clos. Baigiame balsuoti. Priimta. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 55. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 57. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 58. Kas už, prieš susilaikė priimta. 59. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 60. Už, prieš susilaikė priimta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti. Mankin buvo. Trūksta vieno balso. Baigėme balsuoti. 20 už, vienas prieš, 3 susilaikė. Et toutes mes félicitations au rapport. Sveikinu pranešėją, poną Kašmariką.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 o mes dabar tęsime savo